rinkimų metu į Europos parlamentą. 17.10 bus nagrinėjimas ir 17 punktas nuomonės tvirtinimas dėl viešojo sektoriaus informacijos yra atidėtas kitam posėdžiu. Ar kas nors prieštarauja dėl šių pakeitimų? Jeigu nelaikysime patvirtintą tokią darbo tvarkę. Visi, visos kalbos, vertimas visas kalbos užtikrintas, išskyrus gėlų, kroatų ir mal, maltiečių. Kaip žinia, visą tai aš turiu jums perduoti dėl, e, dėl e, perskaityti žinę dar dėl 16 metų parlamento ir tarybos sprendimo dėl e, duomenų apsaugos. Tai yra darbo dokumentas. Pakeitimai sprendimų yra pasiūlyti. Europos komisijos tarnybos parengė pasiūlymus formaliai diskusijai lapkričio 16 dieną 18 metų turi, buvo aptartas šis klausimas, Libė komitetas turi pateikti savo tvirtinimą iki e, vidurdienio, lapkričio 23 dienos, jeigu norėtume tai padaryti. Vyks elektroninis balsavimas paskui 9.15 rytoj. E, Kviešiu visus atsinešti balsavimo korteles rytojus balsavimui. balsavimui. O dabar galbūt galėsime tęsti savo darbus toliau, kiek suprantu, kad kai kurie kolegos dar skuba į mūsų posėdį ir ateis netrukus. Pirmadienį paprastai žmonės vėluoja į posėdį. Na, o mes e, gal pradėkime savo darbą ilgiau nelaukdami. Ačiū kolegoms, kurie atėjo laiku. Džiaugiuosi kolegos galėdamas jums pristatyti uh, klausimą dėl Europos jaunimo renginio tesinio. Šios dienos klausimas e, yra transliuojamas internetu. Paprastai mūsų auditorija tuo būdu gerokai praplatėja. E, socialiniuose tinkluose taip pat diskusiją galima sekti. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų tos jaunus žmonės, mūsų svečius. Taip pat e, sveikiname grupę iš Toreno verslo mokyklos. Jie štai čia gale, sveiki atvykę. Na, na, mojavimas nėra labai protokolinis pasveikinimas, bet tai yra pakankamai nuoširdu, dėl to draugiškams pamojuoju ir sakau sveiki atvykę. Mes taip pat kviečiame visus įsitraukti į diskusijos salinius įkliuose, grotažyme AI 2018. Ir čia jūs galėsite ekrane matyti tą adresą ir tą grotažymę. Tai štai. Tai yra e, grotažymė šios dienos diskusijai. Kaip žinote, šis jaunimo renginys įvyko birželio 1-2 dienomis. 9 tūkstančiai jaunų europiečių jame dalyvavo, diskutuojama buvo apie tai, E, Strasbūre, kokią geresnę ateitį Europai būtų galima sukurti. Tai renginys buvo tikrai įspūdingas. Šios dienos klausimas yra tesinys tarsi to Strasbūre įvykusio svarbaus renginio. Ir taip pat e, noriu pasakyti, kad tas renginys buvo labai reikšmingas ir mes siekiam, kad e, jis nepasibaigtų taip paprastai, kad jis tęstųsi ir Europos parlamentas atsižvelgia į kai, kuriuos, e, kai kurias išvalgas išsakytas tuo metus diskusijos metu. AI 2018. 18, taip vadinasi renginys ir žmonės jauni galėjo diskutuoti ir išdėstyti savo išvalgą susijusią su um, e, ES ateitimi. Uh, Mes e, diskutuosime apie tos klausimus, kurie yra susiję su Libe komiteto kompetencijos sritimi. Ir e, sulauksime taip pat kolegų, kurie pateiks politinį atsakymą į to, tas išsakytas išvalgas. Paprastai kolegos labai aktyviai dalyvauja toje diskusijoje. Ir laukiame dar ir daugiau kolegų, kurie tikiuosi prisijungs šią popietę dar prie mūsų. E, šiandien esame sulaukę namųjų idėjų teikėjų. Jie yra atvykę į mūsų posėdį. E, ir jie bus ko gero tie idėjų priemėjai, idėjų adresatai. E, jaunimas bus tie idėjų išsakytojai ir idėjų adresatai bus Europos parlamento nariai. Taip ir vyks diskusija tokia tvarka. Ir tai yra puiku. Taigi idėjų teikėjai, kiekvienas pristatys po dvi idėjas, o paskui apie jas bus diskutuojama, o Europos parlamento nariai, jeigu nebus pernelyg pavargę, be keliaudami čia į posėdį iš savo šalių, galės atsakyti į klausimus. Tikiuosi, kad jie dar sugebės e, atvykę čia būti pakankamai energingi, kad dalyvautų diskusijoje, išdėstytų savo reakciją. Dvi minutės jiems bus suteiktos. Taigi, ką pirmiausia darysime? Pirmiausia, kalbėsime apie tokius klausimus, kurie svarbos mūsų komiteto kompetencijai. Pirmiausia, migracija ir bus labiausiai susitelkiama prie migrantų teisių, prie pilietinės visuomenės klausimų, prie integracijos politikos taip pat. Ir antra, kalbėsime apie radikalizacijos prevenciją. Tad pradėkime nuo pirmųjų trijų dalyvių. Man džiugu jūs čia matyti, sveikinu ko nuoširdžiausiai atvykusius. Lukas Fochter Rachel Antonija Džafagna ir Simon Canberra Ebers. Sveikinu visus tris atvykusius į mūsų posėdį. Pradėsime nuo pirmosios temos, tai yra migracija. Kalbėsime apie tai, kas yra susiję ypatingai su vaikų migracija ir su migrantų vaidmeniu pilietinėje visuomenėje. Rachel pirmiausia bus suteiktas žodis. Dvi idėjas išklausysime dėl švietimo ir dėl nelydimų vaikų migrantų. Sveikinu dar kartą atvykusią ir prašau pradėti. March... Dėkoju. Nuo 2018 m. sausio 31 iki kovo 31 dienos daugiau nei 900 nelidimų nepilnamečių atvyko į Europą. Jiems nereikia labdaros, jiems reikia, reikia galimybių ir progų dalyvauti pilietinės visuomenės gyvenime. Pirmiausia, siūlyčiau nelidimiems ar skirtiems vaikams kartu su jaunais. E, pabėgėliais skirti stipendijas tam, kad jie imtų lankyti mokyklą, studijuoti jiems, ko gero, diplomai galėtų būti paprasčiausias būdas integruotis. Tam reikėtų e, sukurti naują fondą, tam, kad kiekvienas atskirtas ar nelydimas nepilnametis būtų integruotas į Europos mokyklas. Taip pat ir jauniems migrantams taip pat turėtų būti suteikta galimybė e, studijuoti. Taigi turėtų būti paspartintos procedūros jiems tam, kad e, apsauga būtų suteikta tinkama, tam, kad e, jie galėtų veiksmingai ir tinkamai imtis mokslų. Ir nereikėtų tų e, vaikų palikti kažkur tai laukti dokumentų oficialių. Taip pat reikėtų užtikrinti ir diplomų pripažinimo klausimą, kvalifikacijų pripažinimą reikėtų užtikrinti, taip pat teikti paramą ir stiprinti atitinkamus tinklus, tam, kad jauniems migrantams būtų suteikiamas visas galimybės tapti pilnaverčiais studentais. Ta iniciatyva turi būti europinė, visos valstybės narės turėjo dalyvauti ir nepilna, nelydimi nepilnamečiai, bet atskirti vaikai turėtų būti e, nedelsiant integruoti į universitetinę sistemą tam, kad nepatirtų atskirties. Reikėtų taip pat imtis veiksmų prieš diskriminaciją, e, prieš bet kokios tautybės asmenys. Taip tik tai užtikrinsime mes ilgalaikį, ilgalaikės sėkmę šio proceso. Kaip kad Mišelė Obama yra pasakiusi, vaikai mokyklose didina BVP nepriklausomai nuo jo statuso. E, Europos mokyklų ir ir universitetų durų atverimas nelidimiems ir atskirtiems pilnamečiams bei jauniems migrantams privestų, aišku, prie e, mokyklų e, ir universitetų mokymo kokybės padidinimo. Tokia e, praktika, aišku, galėtų paskatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių mokyklų ir universitetų, tarpusavyje, bei taip pat su trečiųjų šalių mokymo įstaigomis ir taip tik tai jie galėtų savo akademinių žinių e, lygį pakelti. Be to, e, aš kaip Italijos e, advokatė, teisininkė esu įsitikinusi, jog teisė žaisti bei studijuoti, mokytis turi būti numatyta visiems vaikams, taip pat ir pabėgėliams. Todėl, kai ir kur tik tai yra įmanoma, globa, atitinkamos globos struktūros tokiems vaikams galėtų būti geriausias sprendimams. Perkelti, perkeltų vaikų atveju reikėtų uh, jiems numatyti galbūt gyvenimą šeime, o ne jaunimo bendruomenėse kažkokiose. Dabar kas dėl blod, globos? Globa negali būti tik tai suprantama kaip pirmasis žingsnis įvaikinimo link. Globa gali reikšti taip pat ir globojimą tėvų tų vaikų, visos šeimos. Perkeltų vaikų globa, bet kartu su jų tėvais, tai yra globos ir galbūt par, konsultacijų ar paramos sistemos tėvams taip pat būtų naudingos. Čia reikėtų numatyti mokyklos, sporto, taip pat e, programas. Be to, daug Europos šeimų bei porų e, norinčių įsivaikinti taip pat galėtų dalyvauti tokioje veikloje. Reikia sukurti Europos fondą tam, kad būtų skiriama parama tokioms šeimoms, kurios imtųsi globos veiksmų. Europos e, Sąjungos e, investicijos į šią sritį kainuotų pigiau nei šeimų perkelimas į bendruomenės. Tokia geroji praktika galėtų e, padidinti galimybės nelidėmiems bei atskirtiems nepilnamečiams. Jie galėtų savo potencialą išreikšti šitaip ir į jie galėtų aukti geriausioje jiems aplinkoje. Dėkoju. Much, Rachel, for, um, yeah, clap, but... Dėkoju. Deja, šiandien nedaug turime dalyvių, tai gal gausių ovacijų neišgirsime. Dėkoju, Rachel, už tokias aiškias idėjas. Prieš parlamentarams sureaguojant norėčiau paprašyti Luko E, pristatyti savo pasiūlymą dėl Europos e, e, nuolatinio gyventojo statuso kvalifikuotiems migrantams. Ačiū. Dėkoju už pakvietimą. Aš norėčiau pasisakyti dėl nuolatinės gyvenamosios vietos ES kvalifikuotams migrantams. ES bandė šį klausimą spręsti su mėlynosios kortelės direktyva. Deja, ši direktyva yra problematiška dėl to, kad čia yra labai aukšti reikalavimai numatyti, kurie praktiškai sunkiai įgyvendinami. Europos komisija bandė 2016 metais. Um, pakoreguoti šią direktyvą, bet šis pasiūlymas nesusilaukė pasiūlymo, pas palaikymo tiksliau kitose institucijose ir buvo nuspręsta, kad viskas yra valstybių narių rankose. Aš su tuo sutikčiau, bet e, vis dėlto sakyčiau, kad daug ką galima padaryti per melinosios kortelės direktyvą. Štai 5.3 straipsnis šios kortelės direktyvos sako, kad tam, kad būtų gauta ta kortelė, reikia pusantro karto daugiau uždirbti nei vidutinis atlyginimas to šalies gyventojų. Štai pavyzdžiui, ai, Austrijoje mėnesinis vidutinis atlyginimas e, buvo, metinis tiksliau atlyginimas buvo daugiau nei 31 tūkstantis eurų. Aš, pavyzdžiui, kaip jaunas vos studijas baigęs teisininkas, vos 16 tik e, tūkstančių uždirbu per metus. Todėl siūlyčiau taikyti išimti iš 5.3 straipsnio nuostatų, nes mano nuomonė ekonomiškai nėra prasminga tuos e, jaunuolius išmokyti ir štai kai jau jie gali kažką gražinti e, Europai, mes tiesiog juos išstumėme dėl tokių reikalavimų iš ES. Suteikime jiems galimybę dalyvauti Europos kūrime. Manau, kad toks nedidelis pasiūlymas galėtų būti labai veiksmingas. Labai įdomus pasiūlymas. Ačiū, Lukas. Taigi labai du įdomus pristatymai, išklausome jų. Na, o dabar. Na, galbūt šiek tiek nesažininga. Abi parlamentarės atvyko vėlai, pavėlavusios. Tiesiog norėjau pasižiūrėti, ar kolegės yra pasirengusios sureaguoti. Taigi, Ana Marija Korasa Bild, paprašysiu jūsų pasisakyti, taip pat Cecil Kengė ir Bodil Villaro pasisakys po to. Taigi, Ana Marija, prašau. Ačiū, Klod. Pirmininkė ir aš atsiprašau, mano lėktuvas vėlavo, neketinau vėluoti, noriu pasisveikinti su jaunai žmonėmis dalyvaujančiais mūsų posėdėje. Labai džiugu, kad šiandien mūsų komitetas tapo Europos jaunimo namais ir labai džiaugiuosi galėdama jūsų išklausyti ir su jumis pasikalbėti. Kartu su kolegė Katerina Koničiai mes sukūrėme e, jaunų žmonių ir vaikų teisių grupę, darbo grupę tam, kad galėtume integruoti į Europos parlamento darbą požiūrį, kad vaikas visų pirma yra vaikas. Ir nepaisant statuso, migracijos statuso, etinės kilmės, visų pirma, mes turėtume žiūrėti į geriausius vaiko interesus visose teisės aktuose. Ir aš manau, kad kolegų dėka Europos parlamente mes pasiekėme didelę daugumą įtraukdami vaiko geriausius interesus į visus migracijos ir glopščio teisės akto paketus, kuriuos tvirtino parlamentas. Tai yra labai svarbu, tai yra labai svarbi reforma, dėje ji liko šaldyta taryboje, tačiau visi mūsų pakeitimai buvo patvirtinti ir aš čia pasinaudosiu progą ir padėkosiu visiems kolegoms visose frakcijose. Dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad visi vaikai nelydimi vaikai, apskritai migrantų vaikai, vos atvykę į Europą, iškart galėtų mokytis, iškart galėtų eiti į mokyklą. Europa suteikia galimybės vaikams ir mokyklos lankymas yra geriausia integracijos galimybė. Taip pat tai proga išmokyti europinių vertybių ir galimybę jiems kurti ateitį Europoje. Jūs minėjote globėjų šeimas, įvaikinančias šeimas. Taip, tai patenka į teisės aktų paketą. Mes e, taipogi rengiamės kurti saugias erdves vaikams, e, pabėgėlių centruose, prieglobščio centruose, kadangi vaikas yra vaikas ir jie turi teisę gyventi kaip vaikai. Taip pat e, mes įtraukėme nuostatas apsaugančias mergaitės nuo priverstinių santokų, nuo genitalijų žalojimo, nes tai trukdo mergaitėms pasinaudoti švietimo galimybėmis ir turėti lygias galimybės su berniukais. Dėl Milinosios kortelės reformos kartu su kolegė Cecilija mes bandėme pasiūlyti teisės aktą tam, kad trečiųjų šalių piliečiai galėtų mokymosi studijų ar darbo tikslais e, gauti atitinkamas sąlygas. Taigi jie galėtų mokytis Europoje ir išlaikyti savo talentus, e, nes labai dažnai, pavyzdžiui, e, žmonės pasimokę Europoje vyksta į JAV. Taigi mes norime išlaikyti tuos žmonės Europoje. Norime išlaikyti talentus Europoje, dėl to peržiūrime mėlynosios kortelės sistemą. Taipogi mes norime užtikrinti, kad vaikai nebūtų sulaikomi dėl jų migracijos statuso. Atvykę į ES jie turėtų e, va, turėti tokį patį statusą kaip ir Europos ES vaikai, kalbant apie baudžiamąsias sankcijas ir baudžiamąjį persiekimą. Ačiū ir dar noriu priminti, kad laikytumėtės pasisakymo laiko ir kalbėtumėt nedaugiau kaip po dvi minutės, kolegos. Toliau kolegiai Cecilijai žodis. Cecil Kengiai. Noriu padėkoti kalbėtojams už pasisakymus. Uh, Manau, kad klausimai ir pasiūlymai, kuriuos jie pateikė, yra aktualūs, jų reikėtų įdomiai išklausyti. Nes labai daug to, kas buvo paminėta, siejasi su Europos parlamentų darbu. Pradėsiu nuo mažamečių ir nelydimų vaikų. Ir nuo to, kad reikia atsižvelgti į jų statusą. Europos parlamente kas kart pristatinėdami rezoliucijas mes visuomet įtraukdavom šį klausimą, kadangi tai klausimas, kuris siesi su daugybė kitų klausimų. Klausiausi to, ką sakė kolegos. Kalbant apie mažamečius, tikriausiai žinote atsampai įstatymą Ir tai Italijos įstatymas, kuris e, numato atitinkamas sąlygas vaikų prieimimui. Ir į tas sąlygas reikia atsižvelgti, tvarkant jų dokumentus. Prieimimas, e, amžius, e, globėjo skirimas. Tai susijęs su mažamečiais vaikais ir jiems yra taikomos atitinkamos teisės, kai jie patenka į pabėgėlių stovyklas. Dabar dėl mėlynosios kortelės. Labai svarbu, kad teisės būtų perkeliamos, nes e, žmonės neturi palikti tėvynės, palikdami savo teises. E, taigi tos pačios teisės turėtų galioti ir Europos Sąjungoje, nes manau, kad E, pas, teiktas pasiūlymas e, tikrai įdomus ir kad būtų įdomu pagalvoti taip pat apie Europos pilietybę. Būdu Valer, labai ačiū ir noriu pirmiausia pasakyti, kad jūsų idėjos man labai patinka ir tikrai aš balsavau už atitinkamus rezoliucijas ir e, jūs taip pat minėjote stipendijas Tai yra puikiai mintis, bet tos stipendijos turėtų būti taikomos visose šalise, nes dabar kai kurios šalis gali pasinaudoti stipendijomis, kitos ne. Ir sakykime, jeigu pažiūrėtume į Afganistano mergaitės ir berniukus atvykstančius į Švediją, pamatytume, kad jie labai greitai integruojasi, išmoksta švedų kalbą, tačiau jiems tampa sudėtinga uh, tęsti mokymasi po 18 metų, kadangi yra atitinkamas slengstis, net jeigu teisės nuostatos yra atitinkamas suformuotas, net ir tuo atveju jiems tampa sudėtinga toliau mokytis. Mums reikia tų žmonių, o jiems reikia išsilavinimo, nesvarbu, ar jie lieka ES ar grįžta į savo šalis, nes išsilavinimas yra gyvenimo pagrindas. Dėl uh, vaikų teisės būti vaikais, vaikų teisės žaisti, vaikų teisės būti šeimoje. Taip, šios e, teisės yra labai svarbios, bet vaikams taip pat labai svarbu, kad e, jie galėtų gyventi su savo tėvais. Aš 86 metais pradėjau dirbti migracijos srityje, buvau vertėja, taip pat teisininkė. Tuomet buvo daug lengviau atvykti į Švediją. Net ir seneliams, vaikų seneliams buvo E, lengviau atvykti į Švediją. Užaugę vaikai galėjo paprašyti, kad jų seneliai būtų įleisti į Švediją. Tai buvo įmanoma, dabar tai neįmanoma. Na, vaikui svarbiausia būti šeimoje ir geriausia būti savo šeimoje, su savo tėvais ir seneliais. Dėl minuosios kartelės mes ilgai dirbome šio klausimu, šis klausimas buvo įstrigęs taryboje ir e, pirmininkas yra pranešėjęs šiuo etin svarbių klausimų. Uh, Aš e, bandžiau parduoti Švedijos idėją 2008-aisiais. Mes turėjome atitinkamą teisės aktą. Ir e, gana platų požiūrį ten siūlėme į darbo migraciją tiek aukštai kvali, smar, daug, smarkiai kvalifikuotiems asmenims, tiek e, nekvalifikuotams asmenims. Mes neturėjome nusistatę atlyginimo slengščio, mes uh, bendradarbiavome tiesiogiai su profsąjungomis ir žiūrėjome į atlyginimų vidurkį konkrečiai profesijai. Ir būtent taip aš siūliau elgtis ir šiuo atveju, mėlynosios kortelės atveju parlamente. Tačiau hmm, e, mano pasiūlymo nebuvo pasinaudota, tai aš tikiuosi, kad dar kartą pavyks tą patį pasiūlyti. Ačiū. Ačiū. O dabar aš e, paprašysiu Reičer ir Lukas sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Dėkoju už jūsų reakcijas. Pradėsiu nuo pabaigos ir pabandysiu atsakyti e, gerbiamai Bodivalero. Ačiū, kad pasidalijote savo patirtimi. Aš taip pat, kaip ir jūs, esu ir vertėja dirbusi e, migracijos tarnyboje ir teisininkė. Aš manau, kad visko čia labai gero buvo pasakyta. Ačiū taip pat gerbiamai Kengė. Dabar sakyčiau, kad jūs, tai, ką jūs siūlote, tai yra savotiškas atsakymas į tai, ką mes siūlėme čia, e, kas yra būtina padaryti supranacionaliniu lygmeniu. Aš noriu pabrėžti štai ką. De facto regioninių lygmenių, mažose bendruomenėse, šis ES teisės aktas yra labai svarbus, kai įsitrauktas į nacionalinius teisės aktus dėl atskirtų nuo savo šeimų vaikų. Tačiau mažose bendruomenėse nebūtinai laikomasi tai teisės aktų. Nenorėčiau čia kalbėti apie valdžią, bet apie, sakyčiau, įtakas. Yra tokių situacijų kai vaikai skiriami kitoms šeimoms, jų globai. Tai labiau būdinga, aišku, regioninėms įvairioms situacijoms, tačiau be abejo, svarbiausias vaiko interesas yra gyventi savo šeimoje arba e, e tai, tai yra bet kokiu atveju geresnis sprendimas o jų paskirimas e, į vokiečių, ispanų ar kitą šeimą nebūtinai yra įgyvendintas. Aš galiu dar ir apie savo patirtį kalbėti. Man kaip advokatė, kaip teisininkė stažuotojai, man pavyko pasiekti, kad vienas vaikas 16 metų lankytų mokyklą. Kitas vaikas atvyko aštuonerių, vienas ir jis be abejo buvo paskirtas e, į mokyklą. Tačiau ką daryti su 17-mečiais, pavyzdžiui, vaikais? Nes paprastai bendruomenių vadovai sako, kad, na, jie nenori eiti į mokyklą. Jiems 17 metų, jie tuoj bus pilnamečiai, metai ir jie taps pilnamečiais. Tai kodėl jie turėtų eiti į Italijos mokyklas, tegu jie keliauja į tas vadinamosias CPA, tai yra mokyklos skirtos darbininkams, E, suaugusiems. Ir visi tokie migrantų vaikai nuo 15 iki 18 metų patenka būtent į tokias mokyklas. Jie visi patenka į tą pačią mokyklą, kur praleidžia per savaitę 2 ar 4 valandas. Ar tai yra jų interesų užtikrinimas? Na, gal mano tyrimai nėra labai detalūs, bet aš nemanau, kad tai yra jų interesų gyvendinimas. Tikrai nemanau. Prašom, dvi minutės Lukasui. Dėkoju. Buvo pasakyta, kad studijos ir mokslo tyrimai yra puikus dalykas, bet juk ne visi ES tie migrantai e, studijavę pasirinks mokslo tyrimų sritį. Nebūtinai tai bus. Tai viena. Kitas dalykas mums reikia ir to, ir kito. Sutinku su kalbėtojais. Tačiau, jeigu norime aukštos kvalifikacijos atvykusių žmonių, turime sudaryti sąlygas jiems. Ta priežastis, kodėl aš pasirinkau šią temą, buvo štai kokia. Tai buvo asmeninė istorija šiek tiek. Žmogus, kuris pažymėjo kaip pirmą šią idėją, man pasakojo apie tai, kaip jo geras draugas, kuris buvo puikus studentas, turėjo daugybę problemų. Nes mergina baigė mokyklą ir negalėjo rasti darbo. Dabar pažįstu žmogų, kurio biografija panaši į mano Austrijoje. Ji taip pat studijuoja teisę, dirba nevyriausybinė organizacija, dirba su pabėgėlių organizacija ir praeitais metais e, jai iškilo pavojus būti deportuotai, nes Austrijos vyriausybė priėmė naujus sprendimus. Ir jai iškilo klausimas, ar negalės prastesti vizą ir panašiai. E, sudaryti tam tikras sąlygas tik tiems, kurie uh, E, dalyvauja mokslo tyrimos ir tie renkasi mokslo tyrimos ir tai būtų tik pirmas žingsnis. Teisingas žingsnis, bet sakyčiau tik pirmas žingsnis. Reikėtų atsižvelgti taip pat ir kitų interesus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Na, jūs kalbėjote apie tą mėlynosios kortelės procedūrą, apie jaunus mokslininkus ir tyrėjus. Pone Koraca Bil taip pat minėjo šią sritį apribojimai egzistuoja, numatytos yra legalios migracijos priemonės, nustatyta, kiek tokių leidimų mokslininkams mes galime išduoti ir panašiai. Yra visai techninių aspektų. Valstybės narės nori suvereniteto šioje srityje, taigi šis sritis nėra pakankamai išplėtota. Ir čia iškyla nemažai problemų. Nepaisant to, mes Grįžime dar prie to klausimo, nes štai ir Cecilija paminėjo kai kurios dalykus. Nepaisant viso to, mums jau yra pavykę pasiūlyti legalios migracijos tam tikras priemonės. Tačiau jūs paminėjote konkrečias rytis, kur, kurias tobulinti dar reikėtų gerokai daugiau. Jūsų pastabos dominosios kortelės yra visiškai teisingos. Ačiū abiems už jūsų pasisakymus, o štai dabar pereisime prie Simon, kad papasakotų apie radikalizuotų asmenų savotišką pasitraukimą iš visuomenės. Simon, prašau pasisakyti. Dėkoju norėčiau kalbėti apie tokius asmenys, kurie yra labai netoli nuo smukimo į smurtą, į išpolius. Yra sakoma, kad tikslas yra štai koks, kad tie žmonės nebūtų išstumti iš visuomenės. Mano siūlymas būtų finansuoti bandomą į projektą ir pasižiūrėti, kokį jis turėjo poveikį. Galbūt jį galima bus vėliau paversti veiksmų planu. Jeigu norime sumažinti smurtą, reikia pasižiūrėti į kontekstą, iš kur kyla tas smurtas. Daug kas gali paaiškinti, e, kodėl jaunuolis atsiduria, pavyzdžiui, nusikalstamos veiklos srityje, ekstremizmo e, e, srityje ir panašiai. Jeigu jaunuolis Ar jaunuoliai mano, kad jie turi galę modeliuoti savo ateitį, ją kurti, dalyvauti visuomenės gyvenime, tuomet jiems bus mažiau noro gal tapti žmonėmis už įstatymo ribos. Tai yra tam tikra strategija, kuri jaunimui turėtų padėti nepatekti į nusikalstamumą ir e, smurtą. Mes turime pasirinkti tikslinę grupę, tie, kurie Ehm, ir juos reikia rasti, nes net nereikia tikėtis, kad tie, kurie jaučiasi už visuomenės ribų, ateis su, su jumis susitikti. Reikia pabandyti sukurti ryšį su tai žmonėmis, pavyzdžiui, paskatinti lankyti nors, kokį nors savyginos e, sportą ar panašiai. Būtina sukurti pasitikėjimo ryšį, kad jaunų žmonės būtų galima motivuoti kad tų regionų jauni žmonės dalyvautų programoje, kad jie, kad jie to norėtų ir kad prisimtų savo naują vaidmenį. Trečia, tą tikslinę grupę reikėtų įtraukti politinius procesus. Pavyzdžiui, juos reikėtų įtraukti jaunimo tarybas. Ir tuo būdu tie jauni žmonės galės būti pavyzdžių kitiems. Tas projektas, parengtas su vietinėmis vyriausybėmis ir jaunais žmonėmis, turėtų veikti, nes žmonės galėtų jauni sieti savo gyvenimą su tam tikrais projektais. Ir tai būtų jų savotiškas indėlis visuomenės gyvenime. Tai pirma mintis. Antra. Ir čia norėčiau pasiremti savo turimą patirtimi deradikalizavimo srityje. Aš daug dirbau su draugais ir kolegomis, kurie dirbo su e, nusikalstamomis grupėmis grupuotėmis, su ekstremizmą linkusiais žmonėmis. Daug dirbau su tokiais kolegomis ir taip pat savo patirtimi pasinaudojau. Nedaug yra deradikalizavimo programų Europoje, kurios būtų sėkmingos. Iš tų, kurios buvo sėkmingos, reikėtų paminėti tas, kurias e, atskiri mokytojai gyvendino. Ir būtent reikėjo su motivuotais asmenimis nustatyti tam tikrą ryšį su tai žmonėm, kurie buvo linkę atsisakyti tos, to destrukcijos kelio. Jeigu nori užmėgsti ryšį, būtina kreiptis į tuos mokytojus, bet tai sunku, nes niekas nežino, kas yra tikrasis narys, kiek žmogus įsitraukęs į radikalizuotųjų tinklą ir, ir kiek jis patikimas. O tuo tarpu mokytojai, dirbantys su jais asmenimis, turi turėti reikiamų priemonių ir reikiamos patirties. Aš pats esu dirbęs šios rytyje ir siūlyčiau, kad ES sukurtų savotišką resursų tinklą, kad būtų galima kreiptis į specializuotus žmonės, patikimus žmonės, sukuriantų žmonių tinklą, tų mokytojų tinklą. ES čia galėtų bent jau apmokėti mokytojų darbą, jie būtų savotiški konsultantai. Taigi tas tinklas teiktų žinias, be abejo, jis net galės sumokėti patirties turintiems mokytojams ir reikia taip pat rasti ir tokių praktikų, kurie būtų pasiryžę dirbti kaip savanoriai. Tad kreipiuosi Europos Sąjungą, kad būtų pateikti reikiami ištekliai toms spragoms užpildyti. Ačiū. Tai štai, idėjos, nuo kurių pradedame, o dabar birgit žodis sureaguoti. Prašau. Ačiū. Norėčiau pereiti prie vokiečių kalbos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų, ačiū mūsų kalbėtojams už pateiktus siūlymus. Noriu pasakyti, jog esu jums labai dėkinga, nes jūs pabrėžėte prevencijos svarbą. Visą tai labai svarbu integracijai. Integracija svarbus dalykas. Jeigu jauni žmonės mano, kad jie nėra visuomenės dalis, kad į jų interesus nekreipiama dėmesio, tai turi neigiamą poveikį visam kam. Tie tada tie jauni žmonės yra linkę viską mesti, atsisakyti mokymosi, atsisakyti darbo, taip pat tai gali uh, E, iššaukti ir nusikalstamą elgesį, agresyvų elgesį. Tad manau, kad jūsų pastaba labai vertinga. Jūs kalbėjote apie sporto veiklą, kuri galėtų būti viena iš galimybių pirmajam dialogui užmėgsti. Tai e, vaidina labai svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, mano mieste taip pat sakoma, kad žmonės reikia e, ieškoti ir juos rasti ten, kur jie yra, pasižiūrėti, kokie yra jų interesai. Jaunimo reikalai yra svarbus daugelį bendruomenių, kai kurio buvo atlikta testai ir buvo parodyta, kad tai yra būdinga visiems parlamentams, įskaitant jaunimo, mums reikėtų rasti procedūrą, kas leisų užtikrinti, kad tie jaunimo parlamentai ar tarybos galėtų apimti kuo daugiau jaunų žmonių kad visi jauni žmonės, migrantai ar ne, galėtų ten dalyvauti, kad būtų užtikrinta e, įvairovė tų jaunų žmonių, kad tie, kurie turi argumentų, idėjų, įvairiausių idėjų, turėtų kur susirinkti ir kur tas idėjas išdėstyti. E, taip pat reikėtų programos tokiems e, jauniems žmonėms, kurie metė mokslus, nebeina į mokyklą. Jūs kalbėjote apie mentorystės programą tai manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Tiem jauniem žmonėm gali būti įdomu susitikti žmonėmis, kurių patirtis panaši į jų. Ir tuomet būtų galima jiems įpaaiškinti, kodėl radikalizavimas jis nėra išeitis, kad egzistuoja kitų kelių tapti svarbių visuomenėje. Svarbu, kad galėtume keistis nuomonėmis e, dėl tų įvairių programų, kurios buvo įgyvendintos ir pasižiūrėti, kokias būtų galima paremti papildomai. Aš visose diskusijose pabrėžiau nuolatos šiuos argumentus. Reikėtų, kad valstybės narės nustotų verkšlenti dėl kiekvieno cento, kuris išimamas iš ES biudžeto tokioms programoms. Jei norime kurti Europą, rasti sprendimus šiai problemai ar kitoms, tam reikia finansinių išteklių. O dabar valstybės narės nebūtinai jūs nori skirti. Ačiū. Ačiū dabar žodis Natalį Grisbek, prašau. Dėkuoju, Klaudai. Aš taip pat e, pradžiai norėčiau padėkoti už visą puikiai atliktą darbą su šią programą. Tikrai piliečių Laisvių ir teisų komitete gerai, kad vyksta dabar diskusija, jo labiau su kolegėmis. Čia dalyvauju diskusijoje taip pat ir kitų e, frak formatų kolegos, taip pat vaikų teisės, teisų intergrupėje, apie tai daug kalbame su kolegomis, kalbame apie vaikų e, orumo pagarbos klausimus jiems. Taip pat kalbėjome ir e, apie vaikų sulaikymo, apie vaikus pabėgėlius, apie vaikų integravimą. Dabar kas dėl radikalizavimo? Puikiai suprantu pateiktus pasiūlymus. Pavyzdžiui, dėl bando, bandomojo projekto e, integruoti smurtaujančius jaunuolius. Na ir kitas dar pasiūlymas e, sukurti pasitikėjimų paremtus santykius. Jaunuoliai tokiu būdu, pavyzdžiui, atsisakytų tos destru, to destrukcinio kelio, į kurį jie pasuko galbūt net ne savo valia. Tai galima būtų padaryti E, sukuriant tinklą ar tai fondą. Tikrai įdomus pasiūlymas. Kovo su terorizmu komitete praeitą savaitę buvo balsuota dėl pranešimo. Ir šiame pranešime be tų pagrindinių aptartų aspektų taip pat nemaža dalis yra skiriama radikalizavimui bei radikalizavimo prevencijai. Panašių yra pasiūlymų ir į jūsų. Pavyzdžiui, yra numatyta panaudoti, taip sakant, tų jaunuolių, kurie nebėra radikalizuoti patirtį. Reikėtų galbūt tuos jaunuolius pakviesti tam, kad jie papasakotų kitiems jaunuoliams, kokių su kokiais pavojais tai yra susiję. Galbūt darbas jaunuolių su jaunuoliais būtų puikus prevencinis ginklas, taip sakant. Ir tas e, mokymų rengėjų, mokymo vedėjų e, tinklas taip pat būtų labai naudingas. Na ir dar, jūs apie tai nekalbėjote, bet tikriausiai esate dirbę su radikalizavimo internetu klausimu. Galbūt dvi šalių pagrindų mes galėtume šį klausimą aptarti, jeigu, aišku, jums tai yra įmanoma. Taigi dėkoju visiems už darbą, už tikrai e, kokybišką darbą, dėkoju už labai įdomias e, diskusijas Libe komitete. Dėkoju. Ačiū. Simonai, ar norėtumėte atsakyti? Ar norėtumėte sureaguoti į komentarus? Ačiū už jūsų labai padrasinančius komi... kom... komentarus. Pabandysiu atsakyti į pirmąjį komentarą, ponios Sipel komentarą. Manau, kad e, jūs e, čia paminėjote tuos dalykus, su kuriais, mano manimu, taip pat reikėtų dirbti. Pavyzdžiui, sportą galima pasitelkti. Na ir dar vieną na, labai įdomų dalyką jūs paminėjote dėl jaunimo parlamento. Galbūt aš per savo dviejų minučių pasisakymą neaiškiai tai sakiau. E, tikslas yra šios iniciatyvos užtikrinti, kad žmonės ne iš jaunimo parlamento dalyvautų šioje veikloje. Jaunuoliai, kurie dalyvauja įvorėje, pavyzdžiui, politinėje veikloje, jau dalyvauja e, Europos parlamento veik, jaunuolių, tiksliau parlamento veikloje. Aš esu įsitikinęs, kad būtent tie kiti šioje veikloje nedalyvaujantis jaunuoliai, susiduriantis su konkrečiamis šiomis problemomis, geriausiai galėtų pasiūlyti sprendimą. Jeigu mes jais patikėtume, jeigu mes jiems suteiktume e, galimybę, manau, kad jie geriausiai galėtų šį darbą atlikti vietos bendruomenėse. Dėkoju už šį pasiūlymą. E, poniai juodai apsirengusiai dar norėjau atsakyti, atsiprašau, jūsų pavardės neįsidėmėjau. Jūs kalbėjote apie tai, kad naudojamasi yra, kad galima būtų pasinaudoti tiksliau jaunuolių perėjus jau per tai patirtimi. Taip, aš su tuo sutikčiau. Darbas šio šioje srityje būtent tokiais metodais turi būti susijęs su labai labai e, detaliu saugumo aspektų nagrinėjimu. Dėkoju, kolega. Moteris apsirengusi juodai yra e, ponė e, Natalie Grisbek iš Prancūzijos. Niekada jos negirdėjau taip vadinant, bet e, tebūnie. Dabar Lukas norėjau paprašyti trumpai sureaguoti dėl humanitarnio aspekto. Porą minučių. Jūs manote, kad radikalizavimas ir migracija nekontroversinis klausimas, ar ne? Na, bet jeigu jūs pageidavote nepasisakyti, tai tiek to. Kiek jums reikėtų, jeigu ne minutės, dviejų, trijų minučių? Gerai, tada dvi minutės O Cecil po to paprašysime atsakyti. Pone Vikstrom, aš norėčiau irgi pakomentuoti. Ne, ne, po to. Po humanitarnių koridorių galbūt paprašysime jūsų sureaguoti. Ačiū. Taigi, aš apie humanitarinius koridorius e, pabėgėliams norėčiau pasisakyti. Dabar pabėgėliai galėtų prašyti prieglopščio nebe konkrečiose šalise, jas atvykę, bet, pavyzdžiui, ambasadose, kitose valstybėse. Nacionalinės, nacionalinių ambasadų uh, E, darbuotojai galėtų, pavyzdžiui, vertinti, ar atitinkama yra Ženevos konvencija. Kad ir koks būtų pasirinktas sprendimas, turime pripažinti, kad šią problemą reikia spręsti ES lygių. Visos valstybės narės turi dalyvauti šiame sprendime. Uh, ko gero negalima tiesiog sakyti, kad mes nenorime tų pabėgėlių. Nerealistiškas yra toks požiūris. Žmonės, bijantis dėl savo gyvybių, visada bandys jas apsaugoti ir mes kartais esame jų paskutinė viltis. Ir štai dabar žmonės e, gyvenantis blogose sąlygose neturi teisės į prieglopstį pagal Ženevos konvenciją. Pavyzdžiui, žmonės, kurie e, vyksta iš savo šalių dėl klimato kaitos pagal Ženevos konvenciją netitinka pabėgėlių statuso. Pavyzdžiui, dėl klimato kaitos pabėgėlių. Aš siūlyčiau, pavyzdžiui, numatyti galimybę prašyti prieglopščio jungtinių tautų e, atstovybėse diplomatinėse visose pasaulio valstybėse. Manau, kad žmonės dirbantis vietoje geriau galėtų suprasti, kurios istorijos yra tikros ir kurios ne. Manau, kad būtent toks, tokia iš ankstinė atranka būtų geriausias metodas. Dabar dėl e, priekybos žmonėmis, ko gero, sienų apsaugos stiprinimas tos problemos neišspręs, o tik tai padidins kainą tiems žmonėms, kurie jie moka. Tai yra labai drasus pasiūlymas, bet aš sakyčiau, kad e, prieglapšio sistemos e, nemažai problemų galėtume taip išspręsti. Cecil, galbūt galėtumėte sureaguoti ir savo išvadas e, pristatyti. Aš tikrai labai pritariu dėl to, kad ES turi dirbti kartu Pavyzdžiui, nei vienoje iš kitų institucijų nėra pradėta netgi dirbti su Dublino e, reglamentu. Mes esame pasirengę tas diskusijas pradėti. Aš esu, pavyzdžiui, pranešėjęs šio klausimu. Tai tiek būtų dėl to. O dabar norėčiau sureaguoti į tai, ką jūs sakėte dėl vaikų, vaik, migrantų vaikų, dėl jūsų laikymo. Manau, kad e, tikrai atėjo laikas e, nustoti sulaikinėti vaikus, nepilnamečius vaikus, migrantus Europos teritorijoje. Kai tik tai. Manau, kad dabar turėtume imtis e, vieningų veiksmų ir nebesulaikinėti vaikų. Kas dėl šeimų susijungimo, tai yra kitas svarbus klausimas. Valstybės narės visos praktiškai valstybės narės bando nusiplauti rankas, taip sakant, atsikratyti e, šios problemos. Pavyzdžiui, net ir mano šalyje, e, Švedijoje, pasižiūrėkime, kaip elgiamasi. Iki šiol buvo puikiai pasiekiama šeimų susijungimo, bet dabar visos partijos, net ir socialistai pasisako už šeimų susijungimo programas. Gyvename 21 amžiuje, kai e, migrantų atvykimo skaičiai yra kol kas maži. Ir e, manau, kad mes dar labai labai toli nuo to, apie ką rašė Hillary Clinton savo knygoje. Ateityje tie vaikai ir jų vaikai mus e, už tai labai pasmerks netgi. Aš visapusiškai jums pritariu, dėkoju jums, norėčiau pasakyti, kad jūsų darbas tikrai vertinamas. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad vaikų teisų intergrupė puikiai e, šį darbą atlieka taip pat. Ačiū Cecilija. Birgit, ar norėtumėte dar trumpai sureaguoti? Tai tada prašau trumpai. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Aš norėčiau trumpai sureaguoti į humanitarnės vizos ar perkelimo pasiūlymą. Norėčiau pabrėžti, kad toks pasiūlymas daug problemų išspręstų nemažoje, nemažame skaičiuje sričių. Pirmiausia, galėtume su nusikaltelių klausimu susitvarkyti. Kalbėkime atvirai, perkelimo ir humanitarinio humanitarinės vizos nuostatos nesako, kad e, jie, tie žmonės gaus prieglobstį, tiesiog jiems yra užtikrinamas saugus atvykimas į ES. Kai kurie dabar sako, kad dėl to visi ims bėgti į Europą. Mes puikiai žinome, kad taip nebus. Didžioji dalis pabėgėlių ne į Europą vyksta. Galbūt e, turėtume palengvinti sąlygas e, tiems, kurie prašo pagalbos Europoje. Reikėtų ne sienas, ne tvoras, ne barjerus statyti. Jeigu nusivylimas žmonių yra didelis, jie vis tiek čia važiuos. Manau, kad reikėtų galbūt labiau dirbti su humanitarnės vizos perkelimo, vizos klausimais. Antrą kartą balsuosime dėl humanitarnių vizų klausimo gruodį ir aš labai tikiuosi, kad pavyks mums įtikinti valstybės narės dėl griežtesnių, tiksliau galbūt ir geresnių sprendimų dėl vizų. Jums dabar paskutinis žodis, paskutinė galimybė pasisakyti. Aš vokiškai norėčiau pasisakyti pabaigai, jeigu įmanoma. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie mūsų klausė. Deja, gaila, kad salėje nėra parlamentarų iš Austrijos. Šioje, šis klausimas mano šalyje labai svarbus. Pavyzdžiui, FPA partijos atstovų būtų buvę gerai, jei čia turėtume Na ir dabar norėčiau sureaguoti į pasisakymą tų parlamentarų, kurie yra salėje ir kurie pasisakė. Aš e, norėčiau padėkoti Jums, visiškai Jums pritariu. Štai šią vasarą turėjau progos keliauti po Austriją ir mes e, diskutavome su žmonėmis. Nuvykome į FPE partijos šalininkų miestą. Nuvykome į pabėgėlių prieimimo centrą tame miestelėje. Ir štai daug žmonių mums, daug gyventojų to miestelio mums sakė, kad pabėgėliai nėra tokie kaip mes, jie kitokie. Manau, kad rinkiminės kampanijos metu reikėtų būtent tai akcentuoti Daug žmonių pasisako prieš migraciją, prieš prieglopščio politiką. Jie tiesiog laukia, kol politikai imsis spręsti jiems aktualias problemas. Padiskutavus su tai žmonėmis paaiškės, kad jie labiausiai galvoja apie savo vaikus, pensijas, užimtumą, e, švietimo sistemą. Būtent tai yra jiems aktualiausios problemos. Ir dėje iš ES taip pat negirdime tokių problemų sprendimų. Dėkoju. Deja, Rachel ir Simon neturime e, dabar laiko skirti. Deja, Jūs kalbėjote apie ne tik mūsų komitetui aktualius klausimus, bet visai ES aktualius klausimus. Aš norėčiau padėkoti Jums ir štai pavyzdžiui Twitteryje buvo kažkas paskelbęs kad tai yra svarbus klausimai. Štai, pavyzdžiui, mūsų parlamentarai, dirbantis su šiais klausimais, e, šioje salėje yra, pavyzdžiui, su Dublino reforma, dirbantis žmogus čia yra salėje. Mūsų komitetas, e, mūsų komiteto posėdžiai yra transliuojami internete. Ir mes tikrai labai rimtai pasižiūrėsime į jūsų pasiūlymus. Būtent todėl mes šį renginį ir surengėme. Prieš organizuodami šį posėdį žinojame dėja, kad daug parlamentarų negalės dalyvauti posėdėje, bet e, vis tiek turėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės, jog yra dabar veikdamas dialogas su ne tik jumis, bet ir jaunimo parlamentu. Dėkoju visiems dalyviams, taip pat e, visiems klausytojams um, internete, taip pat ir tam jaunuoliui, kuris e, Twitter'yje nuolat skelbė žinutės. Taigi, dėkoju visiems e, dalyvavusiems diskusijoje. Šiandien mes kalbėjome apie tuos klausimus, kuriais mes dirbame šiame komitete. Tikimės, kad 30-40 procentų pavyks mums teisėjų kuros aktų pabaigti šios kadencijos metu. Taigi, dėkoju visiems trims asmeniškai už dalyvavimą. colleagues, we can go on to point four. Kągi kolegos, galime pereiti prie ketvirto punkto. Šiek tiek vėluojame. Ir dabar pereiname prie teisų ir vertybių programos. Bodil, jūs čia Taip, ačiū. Ir kolegos, dabar galime apsikeisti nuomonėms dėl pakeitimų. Teisų ir vertybių programa 21-27 metai. Numatome programos tikslai ir biudžetas 21-27 metų laikotarpiui. Ir noriu nedelsant suteikti žodį pranešėjai, kadangi mes jau šiek tiek vėluojame. Bodil, prašau. Labai ačiū. Aš dabar kalbėsiu švediškai, užsidėkite ausinės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie bendro darbo lybė komitete. Taip pat norėčiau padėkoti ir bendra pranešėjams. Mes kartu su Libe Kult moterų e, komitetu dirbame. Libe yra pagrindinis pranešėjas Kult, kai kuriais aspektais išskirtinis komitetas, dar Jūri biudžeto AFKO komitetai dirbo šiuo klausimu. Tikrai daug kolegų su e, šiuo klausimu dirbo dėl teisų ir vertybių programos. Iki šiol bent jau bendradarbiavimas vyko puikiai. Turė, būtent už tai norėčiau padėkoti. Kai buvo nuspręsta teikti šį klausimą, prieš tai jau apie tai buvome daug kalbėję. Džiaugiamės, kad komisija ir toliau tęsia pradėtą darbą tam, kad taikymo sritis būtų platesnė numatyta. Džiaugiamės, kad dabar būtų įtrauktos organizacijos, kurios dirba žmogaus teisės srityje. 2018 metų šių metų balandžio mėnesį buvo tai padaryta, bet dėja to nepakanka. Ir štai dabar biudžetas vietoj to, kad būtų padidintas, netgi yra šiek tiek sumažintas. Dėja, gaila, kad tai padaryta, galima būtų buvę ir daugiau klausimų apimti, bet su sumažintu biudžetu neįmanoma to padaryti. Taigi mes dabar turėsime dirbti su egzistuojančiomis lėšomis, turimams lėšomis. Taigi tokia būtų situacija. Toliau dabar konkrečiau. Esame gavę nemažai pakeitimų. Jie yra panašus čia. Ir manau, kad konsensusas netgi yra išiškėjęs dėl nemažo skaičiaus klausimų. Taip pat šešėlinių pranešėjų sustikimas jau yra įvykęs. Buvo pristatyti jo metu kompromisiniai pakeitimai ir pasiekėme konsensuso tam tikrais klausimais, o dar neišspręsti klausimai kito šešėlinio pranešėjų e, posėdė bus išspręsti. Dabar koks mūsų pagrindinis tikslas būtų? Tai neturėtų niekaip e, paliesti jau egzistuojančių programų. Reikėtų apsiriboti egzistuojančiais poreikiais. 9 milijonai eurų yra šiai programai numatyti. Mes e, norime didinti šios programos vertę. Visi dėl to sutarė. Šiais metais e, balandžio mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija, pagal kurią mes turime tęsti darbą demokratijos, e, teisinės valstybės bei pagrindinių klausimų dar ramsti turime. Ir vietos bei nacionaliniams projektams e, reikėtų pakankamai dėmesio skirti. Pavyzdžiui, dėl kai kurių institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų, dėl žmogaus teisų aspekto stiprinimo. Visa tai yra numatyta naujajame ramstyje. Na ir dar naujas pasiūlymas yra numatytas palengvinti mažoms organizacijoms galimybės kreiptis per programą dėl lėšų. Supaprastintos procedūros turėtų būti, mažiau biurokratijos, reikėtų numatyti ir daugiau lankstumo, pavyzdžiui, dėl bendro sprendimo procedūros vertinant programą. Tai būtų tokie pagrindiniai trys klausimai. Aišku, dar yra ir kitų aspektų. Kiek kolegų, tiek nuomonių. Bet e, balsavimas komitete yra numatytas e, gruodžio 10 dieną. Trilogas e, numatytas sausį. Na, aš tikiuosi, kad pavyks kalendoriaus e, laikytis ir kad pavyks e, šį teisės aktą patvirtinti iki mūsų kadencijos pabaigos. Kito šešėlinio pranešėjų posėdžio metu aptarsime tokius karštesnius vadinamus klausimus, bet tikiuosi, kad pavyks viską išspręsti. Ir iki šio posėdžio dar visus nesutarimus pavyks apeiti. Ačiū, Bodil, iš tikrųjų daug buvo dirbta šio klausimu, daug šešėlinių pranešėjų dalyvavo, daug bendra pranešėjų, kai kurie iš jų čia dalyvauja, taigi prašau. Ačiū. Mes nekartą aptarėme šį klausimą ir aš manau, kad tai vienas iš svarbiausių sprendimų, kuriuos siūlo Europos parlamentas Ir taip pat tai svarbu kitoje daugiamatėje finansinėje programoje, kalbant apie biudžetą ir pinigus. Kaip žinote, Europos parlamentas patvirtino naują biudžetą. Ir manau, kad tai yra visų mūsų bendrų pastangų rezultatas, visų politinių frakcijų rezultatas. Taigi mes patvirtume tris kartus daugiau lėšų, tris kartus daugiau negu siūlė iš pradžių Europos komisija ir labai svarbu palikti tą skirti tarp teisių ir vertybių ir susitelkti į vertybės. Frakcijos labai daug dėmesio skyrė teisų ir vertybių programui. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą, stiprų pranešimą. Tai yra geras pagrindas daryboms ir visi pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai sutarė, kad mes turime remti pilietinę visuomenę ir antrai straipsnį stiprinti. Antrasis straipsnis yra skirtas vertybėms. Mes turime taip pat e, kalbėti apie nacionalinius vietos ir uh, regioninius teisės aktus bei susitelkti į regionus kaip vietovės. Nemažai pakeitimų, kuriuos pateikėme, yra palengvinantis gyvenimą mažoms vietovėms, mažiname biurokratinę naštą, kalbame apie organizacijos modelius ir paramą mažosioms organizacijoms, vietos organizacijoms. Kai kur mūsų požiūris į formuluotės įsiskiria. Manau, kad apie teisų ir vertybių programą reiktų galvoti kaip apie projektą įtvirtinantį mūsų vertybės. Aš nesu nusiteikęs nei prieš valstybę, nei prieš kažkokį žmogų. Reiktų tiesiog numatyti teisės viršenybės svarbiausiai principą ir suprantu iš praktinės pusės noriu kad šis sprendimas būtų patvirtintas Europos parlamente, komisijoje, tačiau ne tik tai politinės institucijos turi jį patvirtinti, turi jį priimti ir visuomenė, ir žmonės. Ne tik mūsų institucijose turi tas sprendimas veikti, jis turi veikti ir praktikoje, realybėje. Tam reikia valstybių narių paramos. Ir reiktų pagalvoti apie tam tikrus sprendimus, kurie skirti teisės viršenybės principo įtvirtinimui. Ir aš sutinku, kad e, turi būti tam tikras saligotumas e, susijęs su tam tikrų programų finansavimu. Ir visą tai turi atsispindyti projekte, nes e, mes ne visuomet žinome, kaip praktikoje bus taikomi atitinkami sprendimai. Taigi kol kas e, dėrybos dėl kompromisų buvo gana sėkmingos ir aš tikiuosi, kad e, rasime gerą pagrindą, bendrą pagrindą balsavimui ir galėsime susitarti dėl bendro sprendimo gruodžio pabaigoje. Ačiū, Mikal. Cecil Kengi, prašau. Ačiū, Klodai. Kaip jau minėjau, per praeitą komiteto posėdį. Norėčiau padėkoti pranešėjai ne tik už įdėtą darbą ties pakeitimais, bet taip pat ir už tai, kad buvo įtraukti mūsų pakeitimai, mūsų požiūris. Žinau, kad konsoliduoti tekstą būtina ir labai džiugu, kad visos politinės frakcijos nori siekti kompromiso. O dėl pačių pakeitimų, dėl socialdemokratų atsistų pakeitimų, aš noriu padėkoti pranešėjai, kad buvo įtraukti pakeitimai dėl kovos su netolerancija tiek internetinę, tiek realią fizinę netoleranciją. Taip pat džiaugiuosi, kad buvo programoje atsižvelgta į pilietinės vertybės ir uh, teisės viršenybę bei demokratiją. Šios vertybės yra esminės užtikrinant, kad ES piliečiai pasitikė europiniu projektu. O dėl finansavimo aš pasisakyčiau už finansinio voko didinimą, už lėšų didinimą. Yra daugybė iššūkių. E, pilietinės visuomenės organizacijos kovojančios su rasizmu, ksenofobija, smurtiniu ekstremizmu. Uh, E, visos šios organizacijos ir plėtinė visuomenė turi sulaukti finansinės paramos iš mūsų, iš ES. Taigi noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad išlaikė platų užmojį, tokį, kokį mes ir numatėme, pradėdami visą procedūrą. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime teisės aktą patvirtinti iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Ačiū, Cecil. EKR, er, ponas Žiūrėk. Labai ačiū. Ankstesnėse mūsų diskusijose e, tiek kalbėdami apie projektą, tiek atsakydami kitiem kolegoms, mes e, buvome gana skeptiškai nusiteikę dėl paties mechanizmo. Nežinojome, ar jį pavyks įgyvendinti objektyviai ir nešališkai. Siekdami užtikrinti tą objektivumą, norėtume teikti pakeitimus užtikrinančius, kad bent jau Europos parlamentas savo pasiūlymus ir pageidavimus išsakys pagristai. Dėl 17 straipsnio mm, sutartie dėl ES veikimo kuriame minimas nuolatinis dialogas tarp ES institucijų, bendruomenių ir religinių organizacijų. Tai labai svarbus straipsnis. Be to mes norėtume atkreipti dėmesį į šeimos organizacijas ir šeimą apskritai. Mes žinome, kad demogra, demografinė krizė ES yra susijusi su šeimos krize. Ir jeigu ES dabar bandys kištis į situaciją, tai gali dar labiau apsunkinti padėtį ir pažeisti pagrindinės asmenų ir šeimos teisės. Vertinami projektą atsižvelgsime į tai, kaip buvo įtraukta mūsų nuomonė, plėtojant kompromisus ir tvirtinant kompromisinius pakeitimus balsavime. Na, tokia būtų Mūsų nuomonė tokia būtų mūsų pakeitimo kryptis ir galbūt, jeigu mūsų nuomonė bus įtraukta, mes parodysime daugiau pasitikėjimo pačiu projektu. Ačiū dabar Sofijai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, mes e, visą širdimi lemia, remiame pranešėjos pasiūlytą poziciją ir mes norime padėkoti jai už konstruktyvių požiūrį. Keletas trumpų pastabų, Vienas iš pasiūlymų, kurį mes pateikėme ir kurį norėtume matyti įtrauktą į šį teisės aktą, yra 5 procentų e, rezervas netikėtoms situacijoms, e, tokiais atvejais, kai yra akivaizdus e, pagrindinių teisų ir teisės viršenybės principo pažeidimai vienoje ar kitoje šalyje, kai tos pažeidimus padarė vienos ar kitos šalies vyriausybė. Taigi reikia tam tikros atsvaros ir lankstumo tokiuose netikėtose ypatingose situacijose. Nes gali būti tokių situacijų ir teisės viršenybės bei pagrindinių teisų pažeidimų atvejais. O dėl to, kas sakė ponas Bodčius, aš nemanau, kad šis instrumentas gali būti nukreiptas prieš valstybę narę. Ne. Tai visuomet instrumentas stojantis už piliečius, ypač tose valstybėse narėse, kur e, vyriausybės negerbė savo piliečių teisių. Tokiais atvejais labai sudėtinga visuomeniai ir visuomenės organizacijoms yra pasinaudoti savo teisėmis. Aš manau, kad mums reiktų labai aiškiai apibriežti, ką reiškia tas sąlygiškumas, conditionality. Tai galbūt nesusiję su pačiu instrumentų, pačia priemonė, tai tikriausiai susijęs su biudžetu. Manau, kad turėtume išsiaiškinti savokas. Ir manau, kad labai gerai, kad ES pagaliau turi biudžetinį instrumentą e, skatinti demokratijai ir pagrindiniams teisėms bei laisvėms bei teisės viršenybei ES viduje. Tokį instrumentą turėjome išoriai, o dabar tokį susikūrėme ir savo patiems. Taigi labai gerai, kad atsirado tokios priemonės. Ačiū. Ačiū. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, tai tuomet e, bodil. Ne, Michal. Mes visi sutinkame, kad turime skatinti pilietinės visuomenės organizacijas, dirbančias demokratijos, e, pagrindinių teisių, demokratinio dialogo srityje. E, taip, mes turime būti atviri, tačiau turime kalbėti ir apie praktinės galimybės ir apie tam tikras struktūras. Taigi manau, kad mūsų posėdžio metu mes e, viską kur kas geriau išsiaiškinsime ir pamatysime, kaip viskas veiks praktikoje. Taip, iš tikrųjų, labai daug dirbama ties šio dokumente. E, Buvo dėl, dar aišku, ne gruodžio mėnų, bet gal galite padaryti išvadas. Dėkoju. Kaip sakiau, yra eilė klausimų, dėl kurių dar nesutarta, dėl kurių dar reikės ieškoti bendrų sprendimų. Turime tikėtis, kad atsiras reikiama dauguma Europos parlamente, bet yra, kaip jau sakiau, tokių klausimų, kuriuos interpretuojame skirtingai. Tad reikėtų pasižiūrėti, kaip išspręsti šią problemą ir rasti bendras interpretacijas. Manau, kad mm, čia nekalbama apie kokį nors neįgimą požiūrį ar į vieną ar kitą šalį. Mes tiesiog kalbame apie tai, jog svarbu, kad visos valstybės narės būtų pasiekusios reikiamą mūsų bendrų vertybių lygį. Ir visos valstybės narės tas vertybės turi ginti. Būtent apie tai čia yra kalbama. Ir kai šalis nėra pasiekusi sutarties antros straipsnio lygio ar kitų straipsnių lygio, tai tuomet reikia, kad būtų pritaikomas tam tikras modelis, kuris padėtų tokiai valstybei sugrįžti, taip sakant, į doros kelią. O parlamentas čia ne, ne, nerodo pirštų konkrečiai kokią nors šalį ar šalis. Dėkoju poniai Bodil ir sėkmės dirbant toliau. Kartu su šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. O dabar, kolegos, perkim prie penkto ir šešto klausimų. ES ir Albanijos Respublikos sustarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros. Albanijos Respublikos vykdomų veiksmų ir statuso sudarimo. Ir tai, taip pat Makedonijos klausimas lygiai toks pat. Suteiksiu žodį poniai Bodil Valero paaiškinimui. Aš manau, kad mes kartu, ar ne, turime abu du klausimus ir pirmą ir kartą. Taip, jeigu neprieštarausi, sako pirmininkas, kalbėkime apie abi šalis, apie Albaniją, apie sustarimo pasirašymą, bet taip pat kalbėkime ir apie buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos sustarimą. Ar pavyks, kolegė, aptarti ir vieną ir kitą? Jei taip, tai prašau žodis jums. Švediškai pakomentuosiu. Žalių frakcija iš principo laikosi kritinio požiūrio dėl Europos agentūros veiksmų trečiosiuose šalyse, bet nusprendėme, kad veiksmų reikia. Tad reikia, kad tų veiksmų forma būtų konkreti, reikia, kad būtų numatyta visuomenės kontrolė, demokratinė kontrolė, priežiūra ir aiški atsakomybė. Pirmiausia, dėl Albanijos. Ir paskui pasisakysiu dėl būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Tai yra serija sustarimų, kuriuos reikės sudaryti. Labai svarbu, kad būtų numatytos aiškios sąlygos ir taisyklės. Tie sustarimai turėtų padėti užtikrinti pagrindinės teisės jų gyvendinimą, teisė prašyti prieglopščiau, teisė į žmogišką į orumą, persekiojimo uždraudimas, kankinimų uždraudimas, vaikų teisų užtikrinimas ir panašiai turi taip pat egzistuoti ir apeliacijos teisė. Būtina, kad asmo būtų išklausytas, kad būtų pateikti reikiami įrodymai ir kad baudžiamosios civilinės ir administracinės atsakomybės rydyje viskas būtų labai aiškiai išdėstyta. Aš kreipiausi į komisiją, kad parlamentui būtų pateikti visi dokumentai kad būtų galima įvertinti tuos susitarimus. E, buvo pradėti teikti pakeitimai ir juos reikia teikti iki lapkričio 28 dienos. Bet kalbam apie tokią procedūrą, kur reikia tarti taip arba ne. O pakeitimai labiausiai bus susiję su tuo ne aspektu. 28 e, lapkričio yra numatytas balsavimas komitete. Tikiuosi, kad Galėsime balsuoti iš karto ir dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir dėl Albanijos. Dėl Arim dar negavau visų dokumentų dėl tos buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Ir jeigu viskas bus gerai, manau, kad galėsime pritarti ir vienam, ir kitam klausimui. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegijai Bodil pakeitimus, kurių geriau neteikti, juos reikia pateikti iki lapkričio 28 dienos, iki balsavimo. Natalijai, jūs esate šešėlinė pranešėja, dalyvaujant išme posėdį ir norėtumėte tarti žodį. Taip, klodai, sako Natalijai Grįžpek, labai trumpai. Turime du tarybos sprendimus, statuso sudarimo patvirtinimas. Čia nagrinėjimas tarp ES ir Albanijos Respublikos bei ES e ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Mes kalbam apie santykius su trečiosiomis šalimis ir kaip mūsų kolegė, aš taip pat manau, kad viskas turi būti surašyta labai tiksliai ir aiškiai. Ačiū kolegijai už atliktą darbą. Ačiū už jos pareikštą poziciją dėl abiejų sprendimų. Aš norėčiau paminėti kai ką, ko kolegė nepaminėjo. Bet be abejo, jai viskas, visa tai yra žinoma. Tie susitarimai visiškai atitinka pagrindinių teisių nuostatas, e, nes yra numatyta galimybė teikti skundus, egzistuoja skundų mechanizmas ir vieno ar kito susitarimo atveju. Be kita ko, Aš esu savo frakcijos pranešėja dėl Frontex peržiūros ir rytoj mes apie tai kalbėsim ir aš puikiai suprantu, kokios tos nuostatos yra svarbios. Manau, kad reikia padaryti viską, kad būtų galima susirinkti visą reikiamą informaciją iš anksto, kad atsirastų daugiau aiškumo, daugiau tikslumo, nes tai yra būtina ir tai praverčia paskui kai tenka tuos susitarimus įgyvendinti ir kai tenka juos vertinti bei taikyti. Tai yra svarbiausi dalykai, e, turint omenyje tas problemas, su kuriomis šiandien prie savo išorės sienų susiduria Europą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū Natalijai už jūsų parodytą susidomėjimą šiuo klausimu. Be abejo, visai, visi šie dalykai yra grinai procedūriniai, bet jie labai įdomus. Ar norėtumėte ką nors pridurti, ponė Bodil? Ne. Pakeitimų turbūt tikėkime niekas nepateiks, sako pirmininkas. Ir gal, galima bus balsuoti. Prie ko dar dirbate, galbūt mums reikėtų ką nors dar žinoti, sako pirmininkas. Dėkoju kol kas už šiuos komentarus vyks šešėlinimų pranešėjų sustikimas, bus aptarti kiti klausimai. Dabar septintasis darbo tvarkės klausimas. Nekinasis kelionės dokumentas. Bus varstomi e, pakeitimai, jų sulaukta 15. Kinga gal yra pranešėja šiuo klausimu, suteiksime jai žodį. 15 pakeitimų. Prašom, Kinga, pakomentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams už konstruktyvų požiūrį šio klausimo nagrinėjimą. Vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, kur viską išsiaiškinome. Aš jau pateikiau siūlymą, bet norėčiau dar pabrėžti kai kuriuos aspektus. Šis Komisijos siūlymas būtų taikomas e, piliečiams, kurie pametė kelionės dokumentus ir kurie gali kreiptis į konsulatą ar į atstovybę ES ir gauti dokumentą e, iš kitos valstybės narės, tam tikroje šalyje esančio konsulato ar atstovybės. Tai nėra nauja, nauja priemonė. 96 metais jis jau buvo pasiūlytas ir dabartinės formos siūlyme ne, bus keliami papildomi reikalavimai, bet bus siekiama, kad tie dokumentai būtų tinkamai apsaugoti nuo vagystės, nuo padirbinėjimo ir panašiai. Reikėjo išspręsti tuos visus aspektus, ir numatyti naują dokumentų išdavimo formą. Taip pat buvo numatytos tam tikros prievorės 96 metų sprendimas netitiko konsulinės apsaugos direktyvos. Reikėjo išspręsti šią problemą. 2017 parlamentas priėmė rezoliuciją šiuo klausimu ir buvo nuspręsta, kad Europos komisija turi pateikti siūlymą dėl saugesnio formato kelionės dokumentų. Ir e manau, kad šis siūlymas yra geras, yra numatyti saugumo įvairūs aspektai susijęs su kelionės dokumentais, tai padės sumažinti dokumentų padirbinėjimo riziką. Turime e, lapkričio penktą dieną numatytą pakeitimą susijusiu su pakeitimu teikimu ponia Kinyčiai, ponas Deprė ir, ir kiti e, dirba taip pat prie šio klausimo. Mes siūlome pakeitimų nebeteikti, siūlome patvirtinti siūlymą tokį, koks jis yra, kad tai galėtų vykti kuo greičiau, kad valstybės narės galėtų taip pat atlikti joms tenkančias užduotis. Manau, tai yra geras labai dalykas mūsų šalių piliečiams, kad jie galėtų sulaukti uh, pagalbos iš kitų valstybių atstovybių ir konsulatų ir, ir ambasadų. Mes sulaukėm 15 pakeitimų. Mes žinome, koks yra mano šešėlinių pranešėjų požiūris į šį klausimą. Mes parengsime kompromiso pakeitimus ir paskui teiksime tuos pakeitimus balsavimui. Dabar dar kol kas mastau, kaip tai padaryti, dar diskutuosime dėl to su šešėliniais pranešėjais, tačiau labai svarbu dirbti greitai, lankščiai, nes būtų čia puikia proga parodyti, kaip ES gali būti šalia savo piliečių, jiems padėdama. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, Kinga. Gruodį bus balsuojama. Ir čia, kaip jau ir pati sakyti, yra vienas iš tų dalykų, kuris svarbus piliečiams. Dėl pakeitimų vėlgi tikimės, kad jų daug nebus, mes neskatinsim kolegų e, jų daug teikti. Tikėkime, kad tai bus puikus dokumentas. Dėl balsavimo gruodį nežinau, kada tiksliai jis vyks, bet pasitikrinsim šiek tiek vėliau. Dėkoju. Ar kas nors dar norėtų šio klausimo pasisakyti. Jūs gal, Katrinai, dar ir pakeitimų norėjote nusiųsti. Prašau pasisakyti. Dėkoju, Klod. Norėjau iš tikrųjų būtent šiuo klausimu pasisakyti. Ačiū kolegiai Kinga gal ir kitiems kolegom šešėliniams pranešėjams. Ačiū jiems už atliktą darbą. Mes tuo būdu galėjome labai greitai peržiūrėti teisinį pagrindą. E, kolegė Kinga gal viską labai teisingai pristatė. E, buvo prašoma pranešėjus ir šešėlinių pranešėjų procedūrai netrukdyti, kad ji būtų sklandi ir neteikti pakeitimų. Tačiau, kaip jūs sakėte, kai kurie kolegos nusprendė pakeitimus teikti. Jie turi teisę tai daryti. Aš pritariu kolegės gal nuomoniai. Be abejo, tuos pakeitimus aptarsime. Tikslas yra balsuoti dėl kiekvieno iš jų Ir manau, kad tai labai svarbus dokumentas ir socialdemokratų frakcijai, nes tikslas yra sustiprinti asmens duomenų apsaugą bei pagrindinių teisių įgyvendinimą. Yra tokių dalykų, kurie numato, kad turi būti sunaikinti skubos tvarka išduoti kelionės dokumentai. Visa tai yra susiję su konfidencialumo nuostatų įgyvendinimu. Yra ir kitų dalykų, dėl kurių dar galima diskutuoti. Tai leistų, pavyzdžiui, galbūt ES piliečius patiriančius kokias nors sudėtingas situacijas repatrijuoti ES. Ir taip pat ir kitų dalykų, dėl kurių dar reikės diskutuoti ir pagalvoti artimiausiomis savaitėmis. Aš manau, kad galiausiai mes savo tikslų pasieksime. Ačiū pranešėjai, kuri būtent tą kryptimį ir kreipia mūsų darbus. Tai yra esminės svarbos klausimas, tikiuosi, kad kartu rasime gerą sprendimą ir kad e, mums pavyks laiku atlikti visus darbus ir kad gruodį galėsime balsuoti. Tas dokumentas gali būti tikrai labai naudingas piliečiams, kurie patiria trečiosiuose šalyse sunkumų, kurie pametė savo tapatybės dokumentus. Dar kartą ačiū už bendradarbiavimą pranešėjų žaižlėms pranešėjams. Atsiprašau, aš nepasakiau, kad SND šešėliniai e, šiuo klausimu dirba. Dėkuoju taip pat ir kingai. Toliau. Ar dar norėjote kažką pridurti? Gerai. Dėkoju, kolegos. Baigėme es laikinojo kelionės dokumento nagrinėjimą. Dabar siūlau perėti prie aštunto klausimo priekybės programų į medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas. Ponas Mamikins mums pristatys pakeitimus, kiek suprantu, jų yra 95 ir jie yra gana palankus. Taigi, Andrei, ar norėtumėte pristatyti pakeitimus? Dėkuoju, pirmininkė, mėly kolegos. Džiaugiuosi, kad šiandien turime progos aptarti pakeitimus dėl prokstamųjų medžiagų prekursorių. Iki lapkričio 5 dienos gavome 72 pakeitimus. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų indėlį. Peržiūrėjome pakeitimus ir sakyčiau, kad jie yra visi panašus. Pasisakoma yra už griežtesnį reglamentavimą. Mūsų lybė komiteto posėdžio, spalio 18 dienos posėdžio idėjos yra atspindimos taip pat. Teisės tarnyba šiuo metu jau peržiūrėjo tuos pakeitimus, jie yra verčiami. Tikiuosi, kad vertimai į visas kalbas e, bus baigti iki lapkričio 23 dienos. Dabar dėl ūkininkų ir dėl profesionalaus naudotojo apibriešties. Buvo daugiausia klausimų, norėčiau padėkoti poniai Grisbek už tai, kad e, ji pateikė savo pasiūlymą dėl apibriešties, taip ji tampa iškesnė. Tai aišku atitinka ir tarybos pozicija, bet to ponė Grisbek prisidėjo ir prie įtartinų e, sandorių apibriešties e, parengimo. Taip panorėčiau ją už tai padėkoti. Dar norėjau paminėti 24 valandų prievalę, per kurią reikia pranešti apie, e, apie įtartinus sandorius. Mes dabar jeigu 48 valandas numatysime, tai pernelyg ilgas, kad bus laikotarpis, reikia kaip manoma greičiau tai padaryti. Patyręs žmogus per pusvalandį gali, pavyzdžiui, TTP bomba gali padaryti. Toliau, dabar dėl visų e, internetinių priekyviečių. Joms taip pat tas informacijos reikalavimas būtų taikomas. Taip mes galbūt apsisaugotume nuo šešėlinės internetinės rinkos. Kai kurie EP nariai labai naudingų pasiūlymų pateikė komisijai dėl, pavyzdžiui, gairių parengimo visomis ES kalbomis. Aš manau, kad tai yra naudingas pasiūlymas. Dar vienas klausimas susijęs su 15 straipsniu. Įgaliojimai komisijai e, per deleguotasius aktus teikti naujas medžiagas į pirmąjį priedą, jeigu to reikia. Jeigu mes komisijai tos galimybės nenumatysime, tai grįžime prie status quo. Reglamento tikslas juk yra e, numatyti geresnius, e, geresnius gebėjimo galimybės lyginant su 13 metų teisės aktu. Be to, Europos parlamentas taip pat e, prižiūrės deleguotojų aktų e, tvirtinimą, taigi mes tik tai išlošime, išlošime saugumo srityje. Pavyzdžiui, jeigu komisija teiktų naujas medžiagas remdamėsi nauja mokslinė informacija. Aš manau, kad yra puikus būdas mūsų tą saugiklį sustiprinti. Daug pakeitimų yra beveik identiški. Manau, kad dėl to mūsų gyvenimas tik palengvės. Na ir dar papildomas vienas dalykas. Norėjau informuoti Jūs, kad susitikau su komisijos nariu Kingu Komisijos narys pabrėžė, kad labai svarbu yra to e, tamsiojo tinklo dark web klausimą reglamentuoti sprokstamųjų medžiagų atveju. Taip pat dėl deleguotojų aktų tai galėtų būti puikus saugiklis. Jis e, palaiko mūsų pranešimo siūlymą, taip pat ir darbo grafiką. Kadangi jau artėja kadencijos pabaiga, mes turime tinkamai panaudoti likusi laiką. Todėl siūlyčiau kitą savaitę surenkti techninį pas, pasitarimą dėl kompromisų. Ir taip galbūt galėsime Libę, kaip ir planuota, balsuoti gruodžio 10 dieną. Na, o balsavimas plenarinėme posėdėje sausio mėnesį, taip pat kaip ir trilogas. Uh, Dabar, kas dėl tarybos pusės, korepero mandatas, ko gero, bus gautas e, gruodžio 12 dieną. Dėkoju kolegos, gerbiamas pirmininkė, žodis, da, žodį, tiksliau mikrofoną gražinsiu dabar jums, jeigu būtų norinčių pasisakyti kolegų. Ačiū, Andrės. Kinga, ar Tomo Džedovski vardu norite pasisakyti, jis yra EPP pranešėjas šešėlinis. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Dehovski paprašė perskaityti jo pranešimą dėl šios nuomonės. Jis džiaugiasi šiuo pasiūlymu. Sprokstamočios medžiagos um, kelia nerima dėl teroristinių išpolių. Turėtume prekybos kontrolę padidinti, ypač įtariamų medžiagų atveju. Kita vertus, verslas, žvalgybos tarnybos, vyriausybinės įstaigos neturėtų patirti papildomos naštos. Kolega vis dėlto džiaugiasi šiuo pasiūlymu ir džiaug, tikisi tiksliau, kad bus vis dėlto pasiekta konsensuso šiuo svarbiu klausimu. Ačiū, dabar jūs, Natalija, jūs Aldė pranešėja, prašau. Šešėlinė pranešėja, tiksliau, prašau. Ačiū, Klodai. Trumpai dėl pakeitimų. Šis klausimas labai techniškas, bet štai kolegos jau sakė, kad nepaisant techniškumo šis klausimas labai svarbus kovojant su terorizmu. Ypač užkertant e, kelią namudinių bombų išpoliams. Kaip kad kolega jau priminė, čia siekiame apibrieštis patikslinti bei palengvinti informacijos mainus tarp suinteresuotojų asmenų ir verslo partnerių, pavyzdžiui, kurie turės įgyvendinti šį reglamentą. Reikia užtikrinti, kad šis reglamentas būtų paprastai tinkamai įgyvendinamas. Dėl patikslinančių pakeitimų pranešėjas jau paminėjo įtartinus sandorius, tai yra svarbu, svarbi apibrieštis, tai susiję su teiso ta, te, teksto taikymu ir pačiais priedais. Na ir dar specialioji kategorija ūkininkams. Atrodo, kad čia painių nuostatų yra, mes dar komitete, iki komiteto balsavimo su tuo klausimu dirbsime. Dėl informacijos mainų pakeitimuose bandžiau e, numatyti nuostatas tarp represinių tarnybų, kontrolės tarnybų bei verslo struktūrų e, mainus reglamentuoti, bet taip pat Reikėtų čia paminėti atitinkamus susijusius e, profesinius sektorius. Tinkamai bendradarbiaujant galėtume pasiekti tinkamo reglamento įgyvendinimo. Dėl nacionalinių kontaktinių centrų, nepaisant to, kad kolega Mamikins apie tai nekalbėjo, manau, kad tie centrai labai svarbus, nes būtent, e, pavyzdžiui, e, verslo subjektai galėtų sužinoti per tokius centrus apie pakeitimus reglamento. Taip pat dar bandžiau patikslinti tam tikras nuostatas, kurias svarbu yra įtraukti į gairias. Kaip pavyzdžiui, geriau atpažinti ir teikti informaciją dėl įtartinų sandorių. Reikia užtikrinti, kad sprokstamųjų medžiagų pirmtakai būtų tinkamai sandėliuojami, saugomi po pirkimo etapo. Na ir dar trumpai dėl pakeitimų turinio. E, turime reglamentą, tai yra tiesiogiai nacionalinėje teisėje taikomas teisės aktas. Mes, kaip teisės aktų leidėjai, turime užtikrinti teksto aiškumą ir praktinį pritaikymą. Aš siūlau išbraukti 24 valandų laikotarpį reikėtų tiesiog e, numatyti kaip įmanoma greičiau. Žinau, kokia pranešėjo pozicija šio klausimu. Manau, kad turėtume dar padiskutuoti dėl šio aspekto. Ta tekstą turi sugebėti įgyvendinti praktiškai e, profesionalai. Ir pavyzdžiui, pirmtako atveju tai labai svarbu. Taip pat e, pritarčiau mūsų pranešėjo pagrindiniams siūlymams. Pavyzdžiui, apie prekursorių e, pirkėjų informavimą, apie reglamento bei jo priedo nuostatas. Pranešėjas susitiko su komisaru Kingu. Taip, dark webo ir internetinių priekybiečių problema yra jos privalėtų informuoti apie įtartinus sandorius. Tai tiek trumpai, bet matau, kad chromen... laikrodis netiksi, tai gal nieko neviršėjau. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Ir esu pasirengusi veiksmingai dirbti tam, kad pavyktų balsuoti dėl šio teksto gruodį, o paskui sausį. Dėkoju. Ačiū. Dabar galbūt žodį vėl suteiksiu pranešėjui. Bodo Velaru dar žaliųjų vardu jūs norėtumėte pasisakyti tikriausiai kaip šešėlinė pranešėja. Mūsų frakcija labai teigiamai vertina šį pasiūlymą. Reikia stiprinti cheminių medžiagų reglamentavimą. Šiuo atveju mes siekiame ir taršą mažinti ir užkirsti kelią e, terorizmui. Mes pateikėme pakeitimų, kuriais siekiama patikslinti internetinių priekyvečių apibriešti, tarpinių internetinių priekyvečių apibriešti. Na ir dar kitas svarbus e, aspektas informacijos rinkimas apie visus pirkėjus. Čia reikėtų dar panagrinėti šį aspektą. Dabar siūloma yra sandėliuoti, saugoti metus tokias medžiagas, galbūt tiksliau tokius duomenis. Masinis asmens duomenų rinkimas gali būti problematiškas mūsų manimu. Neveikia technika, vertimas tikriausiai Bandžiau e, įsijungti į anglų kanalą, bet e, nieko negirdėjau, sako parlamentaras. Ar norite dar kartą tai išgirsti? Aš tiesiog sakiau, kad mes ne prieš pasiūlymą, tai yra dviguba nauda ir su terorizmu kovojame, ir su tarša cheminėmis medžiagomis. Tik tai mums problematiškas yra informacijos, asmens duomenų informacijos saugojimas metus, nes daug tos informacijos yra. Dėkoju kolegijai už geranorišką požiūrį. Kiek žinau, vertimas tinkamai veikia. Tai tiek būtų šiuo klausimu. Andrei, ar dar norėtumėte kažkokias išvadas padaryti? Ne, Norėjau tik tai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą ir siū, tikė, tikiuosi, kad ir toliau tas bendras darbas tęsis. Dėkoju. Balsavimas numatytas yra gruodžio 10 dieną komitete. Dabar siūlau perėti prie 10 darbo tvarkės punkto. Europos e, kovos su tiksliau sąjungos biudžeto apsaugoje esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybės narėse trūkumų. Libė komiteto šis klausimas labai svarbus, ypač dėl nesenų e, iššūkių susijusių su ES e, vertybių apsauga ir teisinės valstybės principais. Dabar žodį suteiksiu pranešėjui, kad jis e, pristatytų savo nuomonę. Prašau, ponė Terikabras. Labai ačiū, kalbėsiu trumpai. Iš tikrųjų, paskutinis pakeitimas mums buvo pateiktas praeitą trečiadienį, o iš viso mes gavome 144 pakeitimus. Taigi, žinoma, neturėjome dar laiko parengti kompromisų. Mes e, pirmą kartą apsvarstėme visus gautus pakeitimus, netgi surengėme šešėlinių pranešėjų susitikimą. Mano kolegos e, išsakė savo nuomonės, savo abejonės, e, e, pritarimą kai kuriems pakeitimams. Ir aš manau, kad mes einame teisinga linkme, mes galėsime parengti pakankamai stiprų galutinį tekstą galiu pasakyti vieną dalyką, kuriam pritarė beveik visi ir vieną dalyką, kuris yra labai prieštaringas. Prieštaringas klausimas yra. Taikymos ryties išplėtimas. E, ir mūsų nuomonės išplėtimas, e, kad jie apimtų ne tik tai uh, demokratiją ir teisės viršenybę, bet taip pat ir pagrindinės teises. Tačiau, žinoma, reikia atsižvelgti ir galimybės. Aš galiu pasakyti, kad mes e, visgi pasitelksime teisės viršenybę kaip pagrindinį principą, tačiau minėsime ir demokratiją bei pagrindinės teisės. Taip, nuomonė bus platesnio pobūdžio ir mes e, gana nuosekliai kalbėsime apie teisės viršenybę. Kol kas e, šis klausimas yra prieštaringas, mes turime surasti bendrą sutarimą šio klausimu. Jeigu ne, žinoma, žiūrėsime, kaip viskas vyks. Tačiau tikimės, kad e, pavyks sutarimą surasti. Na, o dar vienas dalykas, dėl kurio sutarė beveik visi, yra ekspertų tarybos sukūrimas nes kyla labai rimtas susirūpinimas, kad galutiniai naudos gavėjai ir Europos biudžeto lėšų naudotojai neturi tapti netinkamo administravimo aukomis, nes labai dažnai taip gali nutikti. Ir iš tikrųjų To reiktų vengti, taigi mes stengsime kiek įmanom labiau apsaugoti piliečius nuo tokių situacijų. Tačiau tam, kad galėtume priimti sprendimus, reikia sukurti ekspertų tarybą, neutralią ekspertų tarybą. E, turėtume pagalvoti, kas galėtų toje taryboje dalyvauti. Tačiau reikėtų tokios neutralios ekspertų tarybos, tai išsklaidytų bet kokius įtarimus apie ideologinės ar politinės įtakas, kai yra priimami sudėtingi sprendimai. Šiuo klausimu dauguma sutarė, bet žinoma, pažiūrėsime, kaip viskas vyks ateityje, nes turime dar parengti kompromisus ir, žinoma, toliau žengti pirmin. Uh, Esu įsitikinęs, kad e, mums pavyks pasiekti pažangos, o mano šešėliniai pranešėjai iš tikrųjų yra puikūs žmonės, draugiški, malonūs, e, konstruktyvus, taigi aš tikiuosi, kad palenksime stiprų tekstą. Ačiū. Ačiū, ponė Terikabras. Oi, kaip jūs maloniai atsiliepėte apie šešėlinius pranešėjus. Labai kuku. Kągi. iš tų malonių žmonių, kasgi norėtų dabar pasisakyti. Ponas Adamov, EPP vardu pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Kalbu pono Evil Radev vardu, kadangi jo lėktuvas vėlavo ir jis negalėjo atvykti į posėdį. Mes visi sutinkame, kad e, teisės viršenybė, demokratija ir pagrindinės teisės ES turi būti saugomos. Dėl to mes esame numatę procedūrą ES sutarties 7 straipsnėje e, pranešimo projektas ir siūlomi pakeitimai bando sukurti mechanizmą, kurio pagrindas nėra ES sutartis. Ir užuot sukūrę aiškę sąsąją tarp ES lėšų ir atitinkamų teisės viršinybės principų ar pagrindinių teisų pažeidimų, bandoma eiti kitų kelių. Ir tai gali būti pražudinga pasiūlymui. Taigi raginu kolegas du kartus pagalvoti prieš e, pritariant pranešimui, kuris neturi atitinkamo teisinio pagrindo nes toks sprendimas galėtų lemti lėšų praradimą ES fondų lėšų gavėjams. Ačiū. E, o dabar ponas Jurek. Labai ačiū. nesu tikras, ar maloni atmosfera šešėlinių pranešėjų posėdžių metu e, padės mums surasti sprendimus. Tačiau, žinoma, profesorius Terikabras labai puikus žmogus ir tai padeda išlyginti nuomonių skirtumus. Deja yra ir daugybė abejonių. Pagalvokime apie patį pavadinimą. E, kai yra bend, visuotiniai teisės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumai. E, tai kalbama apie įvairius atvejus, ne tik tai tuos, kuriuos nagrinėja Teisingumo teismas niekuomet nebuvo siūlyta, kad Teisingumo teismo sprendimai turėtų poveikį biudžeto, biudžet, biudžeto klausimams. Taigi dabar kila klausimas, pagal kokią taisyklę mes galime sakyti, kad valstybėje A yra tokių visuotinių problemų dėl teisinės valstybės principo taikymo, kai ES sutartis visų pirma skelbia, kad e, valstybės narės ES yra demokratinės valstybės narės. Ir e, tai paneigti galima tik tai pagal septintame straipsnėje numatytą procedūrą. Jeigu pamatome, pažiūrime į septintąjį straipsnį, matome, kad ES e, valstybės gali nurodyti, kad viena iš valstybių narių pažeidė taisyklės. Žinoma, kiekviena valstybė narė gali turėti savo e, taisyklę, savo e, santvarką. Tačiau jeigu būtų sakoma, kad ES nesudaro demokratinės valstybės, tai tuo met e, mūsų institucijos gali taikyti kokią tik nori santvarką. Taigi, Pagalvokime apie tokią situaciją, kai 10 valstybių narių laikosi nuomonės, kad e, kažkuri valstybė narė pažeidė teisinės valstybės principą. Kągi jos gali tokiu atveju? Ar jos gali atsisakyti laisvosios prekybos, apriboti judėjimo laisvę? Mes čia einame labai pavojingų kelių. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas – kalbama apie intelektinį sažiningumą, šio projekto intelektinį sažiningumą. Profesorius Terikabras pasisakantis už šį principą kalba, kad mes turime veikti tokiu būdu, jog piliečiai nepatirtų žalos dėl e, valdžios institucijų pritaikytų sankcijų. Na, labai puiku. E, sakoma, kad e, išpolis prieš valstybę, nėra išpolis prieš jos piliečius. Tačiau dėja, jeigu yra užsipuolama valstybė, bus padaryta žala ir jos piliečiams. Mes turime pagalvoti apie argumentus, apsvarstyti visų nuomonės. Aš galiu pažadėti, kad pagalvosiu, kaip galime pagrysti e, teiginį, kad valstybėje A buvo pažeista demokratija ir teisės valstybės principas. Um, ne tik tam tikro tarnautojo veiksmais, bet uh, apskritai. Kol kas tokiu atveju nebuvo nustatyta. Ačiū. Sofija, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad ankstesnis pasisakymas uh, labai aiškiai parodo, kodėl mums reikia konkretaus mechanizmo. Ponas Jurek, nesutinku su jumis. Aš nematau demokratijos kaip tik e, daugumos valios išraiškos, arba bent jau tos daugumos, kuri užsitikrino parlamente daugumą. Tai nėra demokratija, tai nėra uh, teisės viršenybė, tai yra daugumos diktatūrą, nedaugiau. Anksčiau sakėte, kad vyriausybė yra tas pats, kas žmonės. Tačiau ne, taip nėra. Žmonės nėra vyriausybė. Jeigu jūs galvojate, kad užsitikrinę valdžią vyriausybėje gali daryti, ką nori, taip nėra. E, tai ne, negera idėja. Ir būtent dėl to mes pradedame visi suvokti, kodėl reikia atitinkamo mechanizmo užtikrinant teisės viršenybę ir uh, Um, pagrindinės uh, teisės Europos Sąjungoje. Na ir jeigu kiti galvoja kitaip, man tai nerūpi. Na ir dar vienas dalykas uh, - saligiškumo instrumentas. Uh, man tikrai kelia dviejopus jausmus. Iš tikrųjų, tai yra pragmatiška priemonė, disciplinuojanti vyriausybės, užtikrinanti, kad visos laikysis tų pačių standartų. Tačiau šios dienos diskusijos taip pat parodo ir rizikas. Visų pirma, painiojamas saligiškumas ir sankcijos. Tai yra du skirtingi dalykai, tačiau kalbame apie saligiškumą tarsi, taip tarsi jau kalbėtume apie sankcijas. Antras dalykas. Toks saligiškumo principas Nors manau, kad e, visiškai normalu tikėtis, kad visos valstybės narės, naudojančios ES lėšas, e, priims ES standartus ir laikysis antro straipsnio. Taip, aš sutinku, tokia yra sąlyga. Tačiau jeigu bandoma nukreipti tą straipsnį e, ir daryti spaudimą valstybėms narėms, jį panaudoti kaip sankcijas, tai yra nesažininga, nes tuomet e, galutiniai naudotojai negaus tos naudos, nors jie moka įnašus į ES biudžetą, nes yra mokančių įnašus ir jie nesilaiko tam tikrų e, vertybių ir tam tikrų sąlygų. Ir vėlgi su jais bus elgiamasi tokiu atveju nesažiningai. Be to, aš esu nusivylusi, kad Europos komisija pateikė šį pasiūlymą tam, kad e, pabėgtų nuo mechanizmo, kurį siūlė šis parlamentas. Praeitą savaitę patvirtinome rezoliuciją, primindami komisijai apie tą teisėkuros iniciatyvą, kurią pasiūlė Europos parlamentas. Ir tiesą sakant, kai taryba sako, kad mes norime patvirtinti kažką kvailo, uh, tam nėra teisinio pagrindo e, sutartise. Komisija pateiks pasiūlymą po savaitės, nes paisant faktų, nepaisant to, ar tai prasminga, o kai parlamentas, kurį išrinko ES piliečiai, pateikė teisėkuros iniciatyvą, ES komisija galvoja, kad gali tą iniciatyvą tiesiog ignoruoti. Taigi, užuot sukūrus tinkamą mechanizmą, kuris uh, ES e, vertybės sutelkia ES piliečių rankose ir suteikia galės nacionaliniam parlamentam, nacionaliniam vyriausybėm ir Europos parlamentui. Komisija pateikė tokį pasiūlymą, kuris e, jėgas suteikia anoniminiams valstybėms tarnautojams. Kartais ne, bet e, šiuo atveju taip yra. E, tiesiog e, bus pažymėti paukščiukai langeliuose ir tai darys e, pareigūnai, valstybės pareigūnai. Taigi man kyla dviejopi jausmai žvelgiant į šį pasiūlymą. Džiaugiuosi, kad pranešėjas siūlo išplėsti taikymo sritį, įtraukiant teisės viršenybę, demokratiją ir pagrindinės teises, tai yra Visos vertybės patenkančios į antrąją straipsnį, jos yra tarpusai glaudžiai susijęs, jos negali būti atsietos. Ir buvo siūlyta sukurti ekspertų tarybą. Na, o man atrodo, kad einama tą kryptimi, kurios nori Europos komisija. Jie nori, kad tai būtų biurokratinis, technokratinis sprendimas. Aš siūlau daryti kitaip. Jeigu mes pasisakome iš sąlygiškumo, tai turime numany, numatyti sąlygas. Tačiau jie, tas sąlygas turi numatyti ne komisija, turi vykti pilietinės diskusijos, kaip e, numatyti atitinkamose teisės aktuose. Ir siūlyčiau teikti pakeitimus, kurie pabrėžtų e, sąsą tarp e, salgiškumo ir DRF paketų. Ir tai reiktų įtraukti kompromisus. Ir labai ačiū, jeigu tai padarysite. Ačiū. Okay. Dėkoju. Pone Jurek, ar norėtumėte išsakyti kokią nors mintį, reaguoti? Norėjau reaguoti, nes ko gero tai yra tas dalykas, kuris būtų susijęs su vertimu. Aš neįtariu e, Sofijos jokiais blogais ketinimais dėl deklaracijos. Tačiau Noriu pasakyti, kad aš niekada nesakiau, kad vyriausybė yra tas pats, kas piliečiai. Ne, aš tik sakiau, kad demokratinėje visuomenėje vyriausybė atstovauja aritmetiniai piliečių daugumai. Na, o teiginys, kad vyriausybė niekam neatstovauja, būtų antidemokratiškas, nes pluralistinė visuomenėje egzistuoja legitimi vyriausybė, legitimi opozicija. Mes turime išklausyti ir daugumos, ir mažumos argumentus. Man susidaro toks įspūdis, kad Sofijos Intel siūlymai yra šiek tiek prieštaringi, nes aš nuolatos raginiu parlamentą nedaryti tokios prielaidos, kad veikiant kaip dauguma mes esame nepažeidžiami nes ta dauguma, kuri pagal sutartis neatstovauja kvalifikuotai balsų daugumai, negali būti laikoma oficiali pozicija ar opozicija. Aš kalbu tik apie teisinės valstybės principų taikymą Europos parlamento veikimui. Tik tiek. Ačiū. Pone Jūrėk, aš bandžiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, vyriausybė, kuri turi daugumą parlamente, nebūtinai turi daugumą surinkusi balsų rinkimuose. Antra, jeigu turi daugumą, nebūtinai gali daryti tai, ką nori. Aš tik tiek sakiau. Baigim diskusiją, sako pirmininkas. Cecil Kengė yra šešėlinė pranešėja, atvyko šiek tiek vėliau, suteiksime jai galimybę pasisakyti. Prašau, trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų už pranešimo projektą bei uždedamas pastangas tam, kad būtų pasiektas kompromisas tarp frakcijų. Europos sąjunga yra vertybių ir taisyklių sąjunga. Tai yra jos esmė savo vertybių apsaugą būtina užtikrinti įgyvendinti visas ES politikas, įskaitant ES biudžeto politiką. Aš prašiau pranešėjo, kad reglamento taikymo apriptis būtų išplėsta ir jeigu būtų galima e, teisinės valstybės principus pakeisti kitą savoką, demokratinių vertybių savoką. Aš pateikiau savo frakcijos vardu pakeitimus, kurie detaliau yra išdėstyti vėliau, nes teisinė valstybė yra susijusi su pagrindinių teisų užtikrinimu ir demokratija. Tos vertybės veikia trikampio principų, jos yra tarpusavį susijusios ir viena be kitos negali egzistuoti. Aš žinau, kad iškyla tam tikrų sunkumų dėl teisinio pagrindo ir tai jau buvo diskusija minėta, bet tikime, kad mūsų teisinė tarnyba mums padės tas kliūtis įveikti, kad galėtume sukurti mechanizmą, kuris mums leis tikrai e, išspręsti visas problemas tuo atveju, kai ES vertybės bus kaip nors pažeistos. Mes pateiksime siūlymus taip pat kompromisui. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, Cecilė. Ponas Perikabra sakė, kad gruodžio trečią dieną yra numatytas balsavimas ar ne, tai tuomet prašom dar apibendrinti. Ponas Perikabras, dėkoju. Pirmininkė, jūs kaip sakėte, tai yra dar tokių prieštaringų dalykų. Turime juos išspręsti optimaliu būdu. Dėkoju. I'm glad you're doing the final. <laughs> Thank you. Thank you very much for your work, Mr. Terry Carpenter. Okay, thanks. Let... Dėkoju. O dabar turime dirbti šiek tiek sparčiau, nes turim baigti nagrinėti darbo tvarkės klausimus. 20 darbo tvarkės klausimas dabar. Tai yra direktyvos siūlymas susijęs su asmens duomenų apsauga Europos e, parlamento rinkimų metu. Libe komitetas rengia e, nuomonę pagal 53 darbo tvarkos taisyklę. O dabar žodis Sofija Intelt, pranešėjai šio klausimu, prašau. Ačiū, pirmininkė. Tai yra nuomonė, tai yra ta tema, kuri nėra labai didelė, bet kuri sulaukė pastaraisiais metais daug dėmesio. Po Cambridge Analytica ir Facebook skandalo šis siūlymas regis atspindi Europos komisijų sieki, ką nors nuveikti, ką, nu, kažką daryti. Europos komisija šiaip jau siūlo tam tikrą priemonę, kuri numatytų finansinės sankcijas politinėms partijoms ar fondams, kurie specialiai bandytų paveikti Europos parlamento rinkimus. Ir čia ir prasideda problemos, nes bandymas paveikti rinkimus e, gali būti įvairiai interpretuojamas, ar tai yra kampanijos rinkimų organizavimas, ar tai taip pat bandymas paveikti rinkimų rezultatus. Tad reikėtų paaiškinti, ką čia Europos komisija turi omenyje. Man nėra iki galo aišku. Yra e, sakoma, kad jeigu duomenų apsaugos struktūros uh, konstatuos, kad pažeidimas e, duomenų apsaugos taisyklių yra susijęs su politinė veikla, e, kai tai padaro fondas ar politinė partija, tuomet prasideda sankcijos. Aš pateikiau keletą pakeitimų, kurie mano supratimu galbūt tą procedūrą padarytų šiek tiek e, teisinių požiūrių skaidresnė ir aiškesnė. Tačiau tai neišsprendžia svarbiausio dalyko. Nesu tikra dėl to, ką Europos komisija bando išspręsti. Jeigu partija pažeidė duomenų apsaugos taisyklės, tai reiškia, kad tos taisyklės yra pažeistos ir partija sulauks sankcijų pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Ir turime tam jau reikiamas procedūras Tad neaišku, kokių veiksmų čia bus siūloma imtis. Ko, nežinau, ką, ką Europos komisija mano, kokių problemų neapima egzistuojantis jau teisės aktai. Tai man nėra aišku. Nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Ir man atrodo, buvo galima susitarti sąrašą pranešimų, kurie jau buvo pateikti šiame komitete. O man atrodo, mūsų komitetas sulaukė nulio pranešimų ar siūlymų iš komisijos, kur buvo atliktas poveikio vertinimas. Kai tokio vertinimo nėra, neaišku, apie ką kalbame, kokią problemą išspręsime. O šiuo atveju turėsime dar vieną teisės aktą. Europos komisija sako, kad neteiks jokių nereikalingų teisės aktų. Tada aš norėčiau gerai suprasti, kokia dabar siūloma dokumento pridėtinė vertė. turėtų būti aiškesnės taisyklės, kada ši procedūra bus e, taikoma. Ar turėtų e, čia įsiterpti kažkokia priežiūros struktūra, ar tas, ta procedūra prasidėtų po priežiūros institucijos tam tikro signalo. <clears throat> Aš norėčiau sulaukti atsakymų į tuos e, svarbius klausimus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, Sofija. Na, iš tikrųjų įdomu yra tai, ką jūs čia paminėjote, nes komitetas atsakingas už šį klausimą yra AFKO. Ir pranešėja, tikėkime, peržiūrės tokius svarbius klausimus, kaip pavyzdžiui, kas yra politinė reklama, taikoma jai čia ta procedūra ar ne, politikai ir kampanija, ar čia yra iš tikrųjų svarbiausi dalykai, bet man atrodo, kalbama ne apie tai, kalbama apie nelegalę kažkokią veiklą, panašiai kaip Cambridge Analytica. Apie tokią veiklą, kuri, norėčiau užbaigti savo pasisakymą, kuri gali būti nelegali tam tikrų jurisdikcijų požiūrių. ES egzistuoja taisyklės tam tikros, bet galbūt yra tokių valstybių narių, kur tam tikra veikla yra nelegali. AFKO užsima šio klausimo nagrinėjimu, jie galbūt e, neuždraus rinkimų kampanijos, reklamos, nes žmonėms svarbu pasakyti, kas jie yra, jeigu kelia savo kandidatūrą. Mano komentaras būtų toks. Mes Nu, tai yra mūsų komitetas, čia turi tokią nedidelę nišą, kur gali įsiterpti. Čia mes galime kalbėti apie duomenų apsaugą ir kai kuriuos specifinius elementus. Egzistuoja sąrašas veiksmų, kuris galbūt teiktų pridėtinę vertę Europos Sąjungai kaip tokiai. Ir ko gero tuo galėtume pasinaudoti. Jūs minėjote kampanijos organizavimą, na, tai paprastai yra kas kita. Sofija Intfeld. Viena vertus kalbam apie rinkimų kampaniją, kita vertus kalbama apie nelegalius veiksmus, bet jeigu jie nelegalus, tai jau yra teisės aktai, kurie sprendžia šias problemas. Tad reikėtų išsiaiškinti, kaip apibriežti, kokia yra ta erdvė tarp to, kas egzistuoja ir tos naujo kažkokio siūlomo dalyko, kuris turėtų būti laikomas nelegaliu Man atrodo, mes neturėtume šokti priminėti teisės aktų vien dėl to, kad parodytume, kad dirbam, kad esam aktyvūs. Viena vertus mes ir nešokam, o kita vertus tikrai laukiam rinkimų. Ir yra įrodyta, kad į rinkimus yra bandoma kištis. Turime tuos visus elementus ir be abejo veikti yra būtina, bet veikti reikia kokybiškai ir patikimai. Aš esu įsitikinęs, kad galima pasiekti čia ES pridėtinės vertės. AFKO komitetas, manau, pažvelgs į tą rinkimų dalį labai rimtai. Bus aiškiau išdėstyta, kokia politinė reklama yra legali, kokia ne. Mūsų nuomonė šiuo atveju bus nedidelė, labai ir apimsti kai kuriuos aspektus, bet manau, kad ji bus vis tiek svarbi. Na, aš nesakiau, kad nebus svarbi, sako Sofija Intfeld, bet kaip dėl reklamos. Bet man atrodo, čia truputį juokinga. Juokinga apie tai kalbėti. ES taryba atsisako dėl privatumo užtikrinimo imtis reikiamų žingsnių. Man atrodo, tai būtų labai rimtas teisės aktas, kuris padėtų išspręsti daugybę problemų, skaitant tas, kurias jūs paminėjot, pirmininkas. Na, Facebooko pavyzdys, ko gero, nėra tiek susijęs su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. O kalbame apie tokias problemas, kurios, kitas problemas, kurios turi būti sprendžiamos. Ir galbūt ta mūsų parengta nuomonė padės tai daryti. Aš žinau, kad yra riboto žodžių skaičius tai nuomoniai parengti, tai nebus didelis dokumentas, bet svarbu tai tinkamai padaryti. Tai bus specifinė, specifinė priemonė, vadinamasis į privatumas, į privacy irgi yra labai svarbus dalykas. Ir apie tai irgi bus kalbama, ko gero, nuomonėje. Nenoriu kištis į tuos procesus, bet tikiuosi, kad parengsime puikią nuomonę, kuri mums pasitarnaus. Europos į Europos komisijos atstovą kreipiuosi. Ponas Fortė, ar norėtumėte tarti žodį? Dėkoju, ponė pirminkė. Ačiū už suteiktą žodį. Nenoriu kalbėti ilgai, tik norėčiau reaguoti į tai, ką sakė ponė Intveld. Ši priemonė yra be abejo priedas prie tų pakeitimų, kurie buvo padaryti šiemet norėdami užtikrinti, kad yra numatytos reikiamos taisyklės ir sankcijos, kad būtų galima užtikrinti, jog Europos politinės partijos veiks laikydamosi taisyklių ir kad individualus asmenys negalės jomis pasinaudoti įdėkdami sukčiavimo modelius yra dviejopos taisyklės. Vienos susijusios su bendroju duomenų apsaugos reglamentu ir kitos taisyklės susijusios su politinėmis partijomis, kurios veikia kaip juridiniai asmenys ir pažeidusios šį duomenų apsaugos reglamentą turi nusipelnyti sankcijų. Šis reglamentas taikomas tuo atveju, kai politinės partijos naudojasi teisės spragomis tam, kad, pavyzdžiui, atliktų kažkokį tikslinių grupių kūrimą ir tikslinio turinio siuntimą mikrogrupėms tokiam sudarytos. Tai yra bendrųjų duomenų apsaugos, bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimas. Tos taisyklės taip pat būtų susijusios ir su lėšų teikimu. Ir partijos galėtų prarasti finansavimą tuo atveju, jeigu pažeidė taisyklės pažeisdamos bendrai duomenų saugos reglamentą, jeigu bandė kaip nors neigiamai paveikti rinkimų kampaniją. Mes nekalbame apie kišimas į rinkimų kampaniją, tikrai ne. Labiau yra kalbama apie tai, kad nebus piknaudžiaujama esamomis spragomis, kad to nedarys Europos politinės partijos. Labai apibendrintai būtų galima tai pasakyti. Dėkoju. Na taip, be abejo, būtina užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi, sako pirmininkas. Man atrodo, čia yra tikrai svarbu, nes tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nėra tobulas. Europos komisija bando pasakyti, jog pagal šį reglamentą yra tokių jo neapimamų sričių, pavyzdžiui, nacionalinės politinės partijos. Aš čia turbūt teisingai mąstau, ar ne, pasiksna pirmininkas politinės partijos gali imtis, pavyzdžiui, veiklos Facebook'e. Ir ten gali, pavyzdžiui, kokią nors įdėti piktavališką medžiagą. Man atrodo, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neapima tokiu atveju. Ar teisingai sakau? Pone Intelt, aš nesu teisininkė, aš istoriją studijavau. Bet truputį čia dirbdama pradedu apie teisę šitą suprasti. Bet jeigu numatome sankcijas, reikia teisiškai apibrėžti, kokia, koks buvo padarytas pažeidimas, jeigu taikomos sankcijos. Svarbu apibrėžti, ką tai reiškia konkrečiai. Jeigu sakome, kad buvo pažeistas du, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, naudojantis juo piktavališkai, kaip apibrėžti, kas yra piktavališkai? Kas yra piktavališkumas? Jeigu aš pasirenku metodą rinkimams laimėti, aš galbūt, nežinau, galiu pasirinkti vieną ar kitą modelį. E, kaip jūs Europos komisija galėtumėt pavyzdį duoti? Sankcijos yra numatytos bendraime duomenų apsaugos reglamente. Ten išvardinti ir pažeidimai. Mes čia norime parinkti, norime užkirsti kelią politinėms partijoms pasinaudoti šio reglamento spragomis, kad galėtų neigiamai veikti Europos rinkimų kampaniją. Be abejo, tuos vertinimus atliks ne Europos komisija, tiesiog egzistuoja procedūra visam tam. E, ne tik Europos komisijos ar tarybos įgalioti asmenys ir parlamento įgalioti asmenys spręs. Juk turime ir struktūrą ES, kuri prižiūri šio reglamento įgyvendinimą. Ir būtent visa ta struktūra spręs dėl legalumo ar nelegalumo to reglamento taikymo. Ir pagal jį bus aišku, ko nusipelnys politinės partijos. Sofientel tai jos sulauks dviejų sankcijų už tą patį pažeidimą. Pagal bendrai duomenų apsaugos reglamento pažeidimą ir ne, nesuprantu, sako Sofientel, reikės pasidomėti uh, detaliau. Aš tai dar kartą noriu pasakyti, kad būtina apibriežti, kas yra laikomas piktavališkumu, koks pažeidimas yra piktavališkas. Tai gali tapti svarbu ir mano partijai, ir kitoms partijoms. Jos gali vieną gražią dieną staiga būti pavadintos piktavališkai besielgiančiomis. Klausimas tikrai labai sudėtingas ir painus. man atrodo, čia jau tuoj bus apibriešta, ką politinės partijos gali ir negali sakyti ar daryti. E, na, pateiksime savo pranešimą ir ten išdėstysime savo nuomonę. Pirmininkas, ačiū. Na taip, diskusija tikrai įdomi, bet turime dirbti toliau. Turime pereiti prie kito darbo tarkės klausimų. Atleiskite, bet šią diskusiją turime baigti. E, sėkmės nuomonės rengėjams, ačiū Europos komisijos atstovams. Tikiuosi, kad ši diskusija galiausiai išsispręs teigiamai. Na, iš tikrųjų, sudėtinga tokios diskusijos, bet jos turės baigtis. Dabar vienuoliktasis darbo tarkės klausimas, grįžtam prie jo. Japonijos užtikrinamos mens duomenų apsaugos lygio tinkamumas. Laiko nebeturim faktiškai. Europos komisijai žodis. Okay, what, where are we for time? Okay, colleagues, the next point is the Japan. Kolegos, Japonijos užtikrinamas mes domenų apsaugos lygio tinkamumas. Komisija pateikė sprendimo projektą šio klausimu, įgyvendinimo sprendimo projektą. Kaip kad kolegos žino, tai yra pirmasis tinkamumo sprendimas pagal GTPR. Rugsėjo 27 dieną vyko lybė posėdis parengti rezoliucijos projektui dėl įgyvendinimo sprendimo projekto, kurį pateikė komisija. Aš esu paskirtas pranešėjai. Dokumentas uh, buvo parengtas gavus frakcijų pozicijas. Siūloma vis dėlto patikslinti kai kuriuos klausimus, nepaisant to, kad Japonija tinkamai užtikrina duomens, asmens duomenų apsaugą. Gal norėtų pasisakyti parlamentarai? Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Panas Kuario, jūs e, čia kantriai laukiate šio, savo eilės. Prašau. Dėkuoju pirmininkė, būsiu jūsų šešėlinis pranešėjas minutiai. Boni, pono Boni vardu norėčiau padėkoti už e, pranešimo projekto pateikimą ponas e, Boni norėtų pasakyti, kad e, ES Japonijos tinkamumo sprendimas yra e, rimtas žingsnis duomenų apsaugos link, taip pat duomenų perdavimo saugaus link. Dabar yra susitarta tarp ES ir Japonijos duomenų apsaugos pagal 44 GDPR straipsnį. Tai yra aukščiausia apsaugos standartai, tuo, iš to aišku išloš ES įmonės. Ir tuo pat Japonijos įmonės galės turėti prieigą prie mūsų rinkos. Tai yra svarbu ir ekonominiai partnerystiai, nes tas sprendimas turėtų suintensyvinti ekonominius santykius tarp šių dviejų šalių, tiksliau es ir Japonijos. Jo dėka bus saugiai keičiamasi duomenimis be jokių papildomų, papildomų saugiklių. Japonija įsipareigojo papildomus saugiklius įgyvendinti savo teritorijoje. Japonija visai neseniai atnaujino savo domenų apsaugos teisės aktus. Japoniją turėtume pagirti už jų teisinės sistemos pakoregavimą, bei taip pat už tai, kad asmens domenų apsauga yra kaip pagrindinė teisė ten laikoma. Mes turime pripažinti šio susitarimo svarbą ES duomenų apsaugos standartai tampa pasauliniais standartais. Trečiosios šalis dabar e, lygiuojasi į ES, keičia savo teisės aktus ir taip užtikrina saugų keitimasi asmens duomenimis. ES taps čempionė šioje srityje dabartinis rezoliucijos projektas dėja pagal dabartinį projektą e, galėtų pasiūsti netinkamą signalą Japonijai ir kitiems galimiems partneriams. Europos Sąjungoje mes norime užtikrinti, kad GDPR nuostatų būtų laikomasi ir kad vis dėlto įmanoma duomenis perduoti už ES ribų, ribų tik tai laikantis griežtų apsaugos taisyklių. Deja, taip pat turime pripažinti, kad čia turi būti užtinkamas ekvivalentiškumas, o ne įstatymų identiškumas. Taigi pabaigai mes norime pasiūsti signalą, kad EEP tiksliau e, stebi šį procesą, nereikėtų galbūt pernelyg kritikuoti situacijos ir atitinkama pozicija bus atspindėta teikimuose pakeitimuose. Dėkoju. Ačiū, Koel, ponia Koelio. Kas nors dar, Sofit? Trumpai pasisakysiu. Sutinku su viskuo išskyrus paskutinę pastabą. Aš kaip tik sakyčiau, mes turėtume labai kritiškais netgi būti šiuo klausimu. Na, mūsų būkštavimai jau buvo išsklaidyti jūsų pranešimo projekte. Mes, aišku, kritiškai, detaliai nagrinėsime galutinį tekstą, bet e, ko gero didžioji dalis mūsų būkštavimų buvo tinkamai išspręsta. Suteiksiu žodį komisijai, bet prieš tai dar pasakysiu, kad iš Teisingumo generalinio direktorato gavome e, pastabų ir dar bus įrengtas techninis e, pasitarimas, techninis pasitarimas jų pastaboms aptarti. Dabar žodis ponui Koreliui iš komisijos. Dėkoju už tai, kad rengiate šią savaitę dar techninį tą susitikimą. Norėčiau padėkoti už rezoliucijos projektą. Džiaugiamės, kad čia yra pabrėžiamas tokio susitarimo e, svarba, tiksliau pabrėžiama. Tai ne, bus ne tik tai pirmasis GDPR e, atitikimas, tinkamumas, tai yra pirmasis EP partneris, kuris nusprendė pas, laikytis ES linijos tiek dėl asmens teisų, tiek GDPR taisyklių. Tai būtų pirmasis tinkamumo sprendimas su tokiu svarbiu veikėju Azijoje, taip pat Azijos vienu iš svarbiausių šalių. Tai būtų pirmasis ir tinkamumo sprendimas, būtų taik, kuriam būtų taikomas naujasis požiūris, už kurį pasisakė parlamentas, dėl duomenų srautų, kaip žinia, laisvas duomenų judėjimas būtų atliekamas pagal griežtus e, standartus, tai būtų laisvai keičiamasi duomenimis ir tai būtų daromas saugiai. Be to, konvergencija su ES standartais yra labai e, naudinga e, tiek asmenims, tiek prekybai. Tai yra labai svarbus sprendimas, kai kiti pasaulio lyderiai e, priešingo rezultato siekia. Mes dėja komisijoje manome, kad ne viskas yra tinkamai atspindėta rezoliucijoje ir tai gali pasiūsti netinkamą signalą ne tik tai Japonijai, bet ir kitiems e, tartautiniams partneriams, kurie galbūt e, svarsto apie galimybę pasi... vadovautis Japonijos pavyzdžių. Pavyzdžiui, nuorodos į ES arba Japonijos teisės aktus gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad vis dėlto sistemos ES ir Japonijos markiai skiriasi. Aš žinau, kad man mažai laiko yra skirta. Vieną pavyzdį vis dėlto pateiksiu, tik tai vieną. Rezoliucijoje yra kritikuojama labai smarkiai netgi baudos Japonijos pavyzdžiui, sistema numato tam tikras sankcijas, netgi įkalinimo bausmes už duomenų apsaugos įstatymų pažeidimą. Kriminalinės sankcijos, baudžiamosios sankcijos yra labiau atgrasančios nei vien tik tai finansinės sankcijos. tas pats būtų e, taikoma ir kitoms e, apibrieštims dokumento. Nei teisingumo teismo sprendimuose, nei tinkamumo sprendime nėra pasakyta, kad tinkamumo adekvatumo tiek siekiame su GDPR. Kaip šram sprendime yra pasakyta, reikėtų ir kitas priemonės naudoti. Vis dėlto reikia atsižvelgti visus atitinkamus užsienio sistemos e, elementus, ne vien tik tai kai kuriuos. Čia dar daug ką galėčiau pasakyti. Dabar kitas dar aspektas - duomenų apsaugos institucijos Japonijoje nepriklausomumas. Šioje rezoliucijoje apie tai kalbama beros 21 dalyje. Šios institucijos ne, nepriklausomumas yra garantuojamas įstatymu. Panašiai tai garantuojama ir GDPR, pavyzdžiui. E, tai yra nepriklausomumas garantuojamas skiriant, pavyzdžiui, tą instituciją. Štai parlamentas tvirtina kandidatūrą stengiamasi išvengti piknaudžiaujamo atleidimo. Nepaisant to, tas nepriklausomumas gali būti kvestionuojamas vis dėlto. Taigi pabaigai reikėtų galbūt laikytis konstruktyviaus požiūrio su panašiai mąstančiais partneriais. Reikėtų paskatinti kitus prisijungti ir pasiekti jų pavyzdžių. Manau, kad praeisiais, praeisiais metais, kai jūsų komitetas lankėsi Japonijoje, panašiai buvo pasakyta. Dėkoju už dėmesį, kolegos. Ačiū kolegai iš komisijos. Dabar laikas baigti posėdį. Dėkoju visiems. Pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 21 diena. Dar bus patvirtinta ši data. Dėkoju visiems dalyvavusiems. Toliau posėdis bus tęsiamas su Teisės reikalų komitetu ASP 3E2 salėje dėl teisingumo programos e, bus toliau tęsiamas posėdis. Jeigu nedalyvausite kitoje dalyje, tai susiteiksime rytoj.